Good afternoon to everybody. We can start now. Sveiki visi, galime pradėti darbą. Toliau kalbėsiu italų kalbą. Noriu padėkoti visiems surinkusiems. Dėkoju sekretoriato atstovams. Tai yra pirmoji mūsų darbo diena naujais metais. Norėčiau palinkėti sėkmės naujaisiais metais. Tikiuosi, kad mūsų darbai bus sėkmingi, rezultatyvūs. Dar norėčiau kai ką trumpai pakomentuoti. Net per e, kalėdų laikotarpį daug liūdnų įvykių įvyko Europoje, Viduržėmio jūros regione, e, ir e, kitur ir tai e, sukėlė mūsų susirūpinimą. Reikia kalbėti dėl to apie investavimą į kultūrą, į kultūros mainus. Tai tampa vis aktualiau, galvojant apie platesnį e, dabar egzistuojantį kontekstą. Kitas dalykas, pastarosiomis dienomis matėte, kad tikriausiai e, išreiškiamas susirūpinimas ir vicepirmininkas Timirmansas pasakė, kas kelia surūpinimą, taip pat komisijos narys Oettingeris padarė pareiškimų. E, buvo kalbama apie e, leidėjų žurnalistų asociacijas Buvo priimtas sprendimas gana greitai, e, neapgalvotai, e, turiu galvoje Lenkijos vyriausybę, jos sprendimus. Buvo tarp e, Kalėdų ir Naujų metų patvirtintas, priimtas įstatymas. Lenkų valdžia, taip pat transliuotojų organizacijos priima atitinkamus sprendimus. E, transliavimo, transliuotų reikalai yra valstybių narių kompetencijos dalykas, tačiau ponas Timirmansas sakė, kad mes turime užtikrinti žiniasklaidos e, pluralizmą ir e, žiniasklaidos laisvę. Mes matėme, kad žiniasklaidos atstovų e, administracijos atstovų, e, apie 40 neteko e, darbo. Mes 13 dieną apie tai kalbėsime, o Strasbūro sesijoje taryba padarys pareiškimą šiuo klausimu, taip pat ir komisija. Mes kultūros komitetas e, aktyviai įsitrauksime į susijusius e, procesus. E, taip, turime laikyti subsidiarumo principo, bet nepamirškime pagrindinių teisių hartijos ES. Šios teisės atsispindi toje hartijoje žmogaus teisų taip pat hartijoje. Ir mes pasižiūrėsime, ar reikės patvirtinti rezoliuciją, ar kaip kitaip reaguoti. Tačiau e, bet kokiu atveju reikės viską apsvarstyti, pasiremiant turimą informaciją. Toliau darbo tvarkė. E, Pastarojo metu įvyko tam tikrų pakeitimų, turiu galvoje septintąjį punktą. Dėl organizacinių ir techninių priežasčių buvo paprašyta nukelti šį klausimą į kitą posėdį. Taigi keitimasis nuomonėmis apie Europos istorijos namus e, vyks kito posėdžio metu. Man regis, mes turėtume užtikrinti, kad visi suinteresuoti asmenys dalyvautų posėdėje, e, ekspertai, asmenys susijęs su Europos istorijos namais, visi turėtų turėti atvykti pas mus, nes kai kas negali dalyvauti šios dienos posėdėje, atvykti gali tik į kitą. Taigi nukeliamas šis klausimas. Dėl kitų dalykų. Dabar antras punktas - posėdžio protokolas gruodžio trečiosios dienos posėdžio. Niekas neturi pastabų. Tuomet pereisiu prie pirmininkės pareiškimų. Vertimas užtikrinamas yra į e, beveik visas kalbas - prancūzų, vokiečių, italų, anglų, danų, graikų, ispanų, čekų, estų, vengrų, lietuvių, maltiečių, lenkų, slovenų, bulgarų ir rumunų kalbas. E, posėdis yra transliuojamas e, Koordinatorių posėdžio sprendimas priimtas gruodžio 7 dieną yra išsiuntinėtas visiems elektroniniu paštu gruodžio 9 dieną ir laikoma, kad patvirtintos yra rekomendacijos sprendimai koordinatorių, nes niekas neišreiškė pastabų iki gruodžio 16 dienos. Kitas svarbus dalykas, kuris susijęs su labai rimtais darbai, darbais, norėčiau dėl to už tuos darbus padėkoti Petrai Kamerevet Ji labai daug dirba, kad apgintų mūsų komiteto nuomonę, kurią esame patvirtinę. Kaip žinia, norėjome e, įvertinti skaitmenės strategijos e, poveikį, pasižiūrėti tai, kokios yra išreikštos nuomonės. E, kurią suformulavo ITRE IMKO komitetai. Tai yra pagrindiniai komitetai, o kiti yra asocijuoti komitetai, įskaitant mūsų komitetą, dirbame pagal 54 taisyklę ir tam tikrose srityse mūsų kompetencija yra išskirtinė mes e, su ITRE IMKO Teisės reikalų žimtumo komitetų atstovais e, bendravime norime atspindėti visų nuomonę. Taip pat reikia padėkoti šešėliniams pranešėjams už atliktą darbą. Mums pavyko labai tiksliai apibriežti mūsų, e, mūsų svarbiausius dalykus ir mes nepraradome pozicijų dėl svarbiausių elementų. Dabar suteiksiu žodį keletų minučių Petrai, kad ji galėtų mums pristatyti imko e, balsavimą, kuris e, buvo surinktas per gruodžio Strasbūro sesijos savaitę, o paskui kitiems suteiksiu žodį. Prašom, Petra. Ačiū, Silvija. Norėčiau visiems palinkėti laimingų naujųjų metų. Dabar kalbant apie skaitmenę bendrą rinką, tikriausiai prisimenate, kad tam buvo gan sudėtingas toksai atsakomybių rinkinys ir daug kompetencijų sričių, išskirtinės kompetencijos klausimų, kurie atiteko atitinkamiems komitetams. Taigi buvo išties labai sudėtinga visą tai uh, apjungti ir parengti nuoseklų darnų pranešimą dviejose atsakingose komitetuose, IMKO ir ITRE komitetuose. 1287 pakeitimai buvo pateikti, šeši net komitetai prisidėjo prie to darbo. Taigi iš tiesų dalyvavimas buvo labai aktyvus ir 891 pakeitimas buvo pateikti pateiktas ir dėl to, kad tų pakeitimų tikrai buvo labai daug, matome, kad pats procesas buvo sudėtingas ir buvo labai sudėtinga pasiekti galtinio rezultato. Taigi galiausiai 2200 pakeitimų buvo jau iš visų komitetų surinkta ir visgi mums pavyko surasti tokio, surasti subalansuotą kompromisą kompromisą, kuriame būtų atspindėti įvairių, įvairių komitetų požiūriai. Taigi aš manau, kad esame pasirengę dabar jau pritarti pasiektam kompromisui plenarnėme posėdyje. Ir dar kelios pastabos, kurios yra svarbios kultūros komitetui. Mums pagal atitinkamą direktyvą yra patikėta išskirtinė kompetencija, nes viskas, kas, viskas dėl ko apsisprendėme komitete, buvo įtraukta į pranešimą, nors imko įtri komitete dar nebuvo dėl jo balsuojama. Taigi mūsų nuomonė buvo tikrai gan išsami, bet kuriuo atveju ir mes pabandėme pasiekti pusiausviros. tarp turinio ir dokumento apimties. Ir pabandėme galiausiai apibendrinti viską, kad e, glaustesnis būtų tekstas ir mums pavyko tą padaryti. Mes aptarėme nuomonę kartu su šešėliniais referentais ir pavyko mums direktyvoje išskirti aštuonis punktus, kurie dabar jau yra traukti į pranešimą, tai yra kilmės šalies principas ir akcentuojamas, mes to siekėme. Taip pat tai, ką, kokias nuostatas turime išsaugoti ir geriausio varianto, geriausio forumo, geriausios šalies pasirinkimas uh, tas principas irgi mums buvo labai svarbus, bandant išsiaiškinti, kur, bandant pasirinkti tą valstybę, kurioje standartai yra patys žemiausi, patys mažiausi. Mes bandėme užkirsti kelią tokiam reiškiniui ir tokiai galimybei, nes viskas turi atitikti direktyvos nuostatas. Ir taip pat taisyklės dėl. audiovizualinio profiliavimo uh, viešo intereso tikslais. Čia kiekviena valstybė turi savo taisyklės, čia kultūros ir kultūros įvairovė išsaugoma, taip pat linijinis, nelinijinis turinys, kuris irgi turi būti teikiamas laikantis minimalių europinių standartų, kurių turi laikytis visi audio, garso ir vaizdo paslaugų teikėjai, kad nebūtų jokio skirtumo tarp linijinio ir nelininio turinio. Taigi, buvo tam tikrų kontroversiškų klausimų, kurie išiškėjo diskusijose su šešėliniais pranešėjais ir su Imko bei Itre kolegomis, bet mums pavyko juos galiausiai įtikinti, nes tai yra nei išskirtinė kultūros komiteto atsakomybė ir niekas negali, negalėjo to nuneikti. Na, o direktyvos įgyvendinimas valstybėse narėse, čia reikia irgi numatyti daugiau lankstumo, reklamos sričiai, ir taip padarant aišku skirtumą tarp programinių laikotarpių ir reklaminių mm, intarpų. Taip pat komisija turi išsiaiškinti, ar trijų fazių bandymai nelininių pasiūlymų atveju, ar nereiktų panalizuoti atidžiau tos situacijos. Dėl autorių teisių pripažįstu, kad diskusijos buvo labai sudėtingos su atsakingu komitetu, tai yra Teisės reikalų komitetas, bet čia vėlgi uh, mums pavyko patvirtinti bendrą kultūros ir teisės reikalų komitetų tekstą. Mes, kalbėdami apie autorių teisės, teigiame, kad e, kurį, už, kūrybinį, už kūrybinius darbus turi būti tinkamai atlyginama ir taip pat sakome, kad autorių teisės, jų tikslas yra skatinti kultūrinę įvairovę ir taip pat čia yra ne, nemenkų iššūkių finansavimo srityje, taip pat teritoriškumo išlaikymas, taip pat buvo problemų dėl audiovizualinių kūrinių gamybos ir sklaidos ir geografinio blokavimo. Taip pat duomenų kaupimas mokslo ir mokslinio tyrimų srityse. Tas principas irgi buvo pripažintas. Na, nelengva buvo uh, pasiekti to rezultato, nes mes nesame, neturime išskirtinės atsakomybės šioje srityje, bet mums pavyko PVM e, tarifą sumažinti skaitmeninių darbų atveju, kalbant apie laikraščius elektroninės knygas. Mes jau kurį ma laiką matome, kad čia yra problemų, nes PVM tarifai skiriasi tokiais atvejais priklausomai nuo to, ar išleista yra knyga, ar elektroninė knyga, ar internetu skaitoma knyga ir panašiai. Taigi tokie dalykai dabar įtraukti į pranešimą. Taip pat buvo sudėtinga dėrėtis ir dėl platformos. Kultūros komitetas čia vėlgi neturi išskirtinės e, kompetencijos. Taigi viskas priklausė nuo galimybės pasiekti racionalaus kompromiso ir kultūros komitetas labai aiškiai reikalavo, kad komisija pateiktų platformų apibriešti. IMKO ir ITRE komitetai taip pat mane, kad yra pasiūlyme siekiama per daug. Ketvirtame, šeštame punktuose mes aiškiai paaiškinome, kas yra platformos. Ir taip pat trečiame ir trečiame A punktuose, 61 mes įtraukiame ir tai, kad visos platformos, kuriuose naudojamos kultūrinės prekės, ypatingai audiovizualinė žiniasklaida, turėtų gauti tam tikras privilegijas, kad būtų pasiekti UNESCO tikslai dėl kultūrinės įvairovės skatinimo. Būtent tokį tekstą aš pasiūliau, nes teigiau, kad mes pirmiausia norime pabrėžti tai, kad internetinės platformos, kurios dirba su audiovizualinė žiniasklaida, jos neturėtų būti traktuojamos kaip bet kokios kitos platformos, kaip, pavyzdžiui, išsinuomojamas automobilis ar panašiai. Mes kalbame apie kultūros, kultūrinės prekes ir jų atveju turi būti taikomos visiškai kitokios sąlygos nei kitų prekių atveju. Na, nebuvo lengva įtikinti, bet mums galiausiai pavyko tą padaryti. Taigi, uh, Dėl pačių platformų, manau, kad dabar tekstas mus tenkina, nors pirminis variantas, kurį pateikėme mes kultūros komitete, buvo geresnis, tikslesnis, nes ten aiškiai yra kreipiamas į komisiją, prašoma, kad imtųsi veiksmų, bet mums nepavyko to teksto prastumti, taigi, na, teks tenkintis tuo, ką turime. Juolab, kad artimoje ateityje teks uh, aptarti teisės aktus šiuo konkrečiu klausimu. Taigi galbūt nebuvo dabar pats tinkamiausias momentas įsivelti į išsames diskusijas. Jos įvyks vėliau, kai teks e, išspręsti teisėkuros klausimus. Dėl geografinio blokavimo čia vėlgi nepateisinamas geografinis blokavimas nebus leistinas. tekstas šiek tiek miglotas, neiškus, nes mes neapibrėžiame, kas yra pateisinamas, nepateisinamas geografinis blokavimas. 26 punkte, turiuomenė mūsų kultūros komiteto nuomonę, tas punktas irgi nėra aiškesnis, bet, na, bet kuriuo atveju 38 punkte, tarkim, yra teigiama, kad yra nemažai abejonių dėl visauropinio privalomo licencijavimo. Tai neturėtų būti privalomos licencijos ir teritorinės licencijos čia yra labai svarbios tam tikrose sektoriuose. Tai yra mūsų kultūros komiteto teksto esmė. Na ir dar yra vienas rytis, tai yra žiniasklaidos kompetencija. Čia su užimtumo komitetu yra bendra mūsų kompetencijos sritis ir mums pavyko kartu pasiekti tikrai neblogo teksto su užimtumo komitetu. Jie daugiau susirūpinę dėl darbo vietų, dėl mokymų, o mes labiau domimės universitetais, mokyklomis, e, įvairiais kursais ir panašiai. Ir mums pavyko parengti puikų tekstą. Taigi Nors darbas tikrai buvo nelengvas, manau, kad vis tiek mums pavyko pasiekti gan tvaraus kompromiso. Aišku, galėjo jisai būti geresnis, bet tokiu jis netapo dėl to, kad, na, vis tiek teko nusileisti kompromiso labui. Tam tikrose teksto vietose yra daug neiškumų, bet e, manau, kad ateityje tikrai galėsime išspręsti teisėkuros elementus. Ir tada atsivers dar viena galimybė pabandyti pastumti reikalus tą linkme, kuri mums palankiausia čia kultūros komitete. Dėkoju. E Ačiū Petru už labai aišku paaiškinimą. Daug labai svarbių dalykų tame dokumente yra svarbių mūsų kultūros komitetui. Ir jie buvo išsaugoti, išlaikyti tekste, nepaisant kai kurių sunkumų. Kaip minėjote, kai kurie punktai kompromise yra silpnesni, nei mes to norėtume, bet manau, kad vis tiek pažanga yra gana reikšminga. Ir ateityje balsuodami mes tikrai jokių būdų nenusileisime. Dabar poniai Vairiant suteiksiu žodį ir kitiems, kurie paprašy žodžių. Dėkuoju. Noriu palaikyti jums sėkmės naujais metais. Noriu padėkoti Petrai už puikų bendradarbiavimą su šešėliniais pranešėjais renkiant pranešimą. Taip pat dėrybų uh, etapo metu su kitais komitetais šešėliniai e, pranešėjai visada buvo tinkamai informuoti, kas vyksta, taigi dar kartą dėkuoju Petrai. Pritariu jai dėl to, kad nuomonėje mes galėjome viską aiškiau uždėstyti, aiškiau užsakyti, ką mes manome. Bet e, pasiekėme neblogą kompromisą, dėl kurio galėsime balsuoti plenarinėje sesijoje. Dėl teisinio pobūdžio dalykų, jeigu nėra kažkas, jeigu liko kažkokių neiškumų, galėsime patikslinti tai. Bet aišku, jog diskusijose su kitais komitetais paaiškėjo, kad ne visiems kultūriniai aspektai yra vienodai svarbus. Ir čia mes turėtume dar padirbėti ateinančiais mėnesiais. ne kiekviena skaitmeninė paslauga ar turinys galėtų būti trakuojamas vienodai. Prekių pardavimas arba kelionės paslaugų siūlymas ar pardavimas skiriasi nuo kultūros prekių. Jeigu pasižiūrėtumėt į, į intelektinę nusavybę internete, matytumėt, kad tikrai skiriasi tie dalykai, todėl turime dar nemažai nuveikti įtikindami kitus komitetus. Bet e, praėjusiais metais tikrai mes neblogai padirbėjome, stengdamiesi e, labiau sustiprinti kultūros komiteto ginamus dalykus ir e, sustiprinti skaitmeninės darbo atvarkės klausimus. Kultūros sektorius yra labai paveiktas skait, skaitmeninimo ir tai bus, tai bus ir toliau, tai tęsis ir toliau. Turime elgtis atsargiai, teikdami pakeitimus, kurie, dėl kurių galiausiai bus balsuojama plenarinėje sesijoje. Mes norėtume, kad, nenorėtume, kad toks sunkiai pasiektas kompromisas būtų sugriautas. Turime ieškoti sprendimų, turime užtikrinti savo nuomonę. Žinoma, yra nesutarimų dėl platformų, bet pasistengime, kad kompromisas nebūtų sunaikintas. Platformos klausimas yra svarbus. Turime suvokti, egzistuoja labai skirtingų tipų platformos. Ir jos nevienodai yra traktuojamos. Nereikia visas vienodai griežtai reglamentuoti. Mes čia e, prašome ne, ne naujo reglamento dėl platformų reglamentavimo, bet norime labiau sukonkretinti, kokioms platformoms reikia reglamentavimo, o kokioms ne. Per ateinančias savaitės komunikatai imko ir itre komitetuose bus parengti ir reikia labai aiškiai įvardyti, jog mes ne apie visas platformas e, kalbame, mes turime apibriežti visų pirma platformas, jų tipus ir išsiaiškinti poreikius e, kiekvienoje srityje. Per ateinančią savaitės ir mėnesius turime susitelkti daugiau nu, ties platformų klausimais, nes yra tik tai pirmasis projektas šios uh, šio e, pranešimo, kuris e, rengiamas nuo savo iniciatyvą. Ir turime atsižvelgti visus etapus teisėkuros proceso Turime aktyviai įsitraukti į šios procesus. Kai kurie dalykai yra labai techniniai, bet kultūros komitetas turi tame dalyvauti. Mes paprastai stengiamės išvengti technologinių klausimų, bet mūsų sektoriui technologijos taip pat yra labai svarbios. Dėl to mes turime teikti savo nuomonę. Dėkuoju. Uh, uh, uh, Ačiū pirmininkė. Noriu pakartoti sveikinimus nais metais visiems. Taip, daug buvo pakeitimų patikta dėl šio pranešimo, Petra tai sakė, ir mūsų frakcija norėtų judėti į priekį ir man malonu, kad kai kurie iš, iš šios padarytų komentarų atitinka mūsų komentarus. Kalbama apie naujus pakeitimus, apie pavojų, kad kompromisas gali būti prarastas, kompromisas, kuris buvo taip sunkiai pasiektas. Ir šis pranešimas yra ypatingai svarbus, reikšmingas, mes jo džiaugiamės. Ir dabartinės diskusijos, kurios vyksta jungtinėje karalystėje, yra tikrai labai svarbus, apčiuopiami. Mūsų manimų šis pranešimas yra naudingas šiuo metu. ECR pateikė pakeitimus dėl vaikų apsaugos, yra komentarų dėl to, kad nebūtų išplėsta taikymo sritis, aš taip pat tam pritariu, nes neaiškios nuorodos į kitas platformas – sukeltų sunkumų ir dabar jau laikas apsvarstyti šios klausimus kitame kontekste. Norėčiau taip pat kalbėti apie apie elektroninės knygas, elektroninius leidinius, apie being uniform could actually end up with them. them. Apie PVM tarifus, kurie turėtų būti skirtingi elektroniniams leidiniams ir popieriniams leidiniams. Taip pat aš manau, kad šalie, e, šal, kilmės šalies nuoroda taip pat yra svarbi. Ir sugrįžimas prie paskirties šalies vėl gali sukelti įvairių problemų. Mes turime atidžiai stebėti tai ir aš e, baiminosi, kad ta naudojama apibrieštis yra pernelik neiški, pernelik miglota, mes turime dirbti atsargiai ir rūpestingai. Dėkoju. Trupel. Aš taip pat visiems linkiu laimingų naujų metų, noriu padėkoti Petrai už labai išsamius, aiškius žodžius, už aiškę apžvalgą. Keletą dalykų norėčiau paminėti. Yra tam tikro prieštaravimų, kalbant apie patiktus argumentus. Iš vienos pusės aš manau, kad visi nori, kad būtų tinkamai kuriama skaitmeninė rinka, tačiau sąlygos užtikrinančios kultūrinė įvairovė turėtų būti išsaugotos – Aš manau, kad mums reikia užtikrinti, kad nekiltų konflikto tarp tikslų. Tikslai turi būti bendri, jie neturi išsiskirti. Mums reikia užtikrinti tinkamą prieigą prie kultūrinio turinio vartotojams, piliečiams. Visi turėtų turėti vienodą prieigą ir turime apsaugoti turinio teikėjų teisės. Žiūrint į ateitį, į direktyvą. Turime atlikti visus reikiamus testus, įvertinti, ar tai vis dar yra tinkama, reikalinga. Taip pat labai svarbu užtikrinti kompromisą tarp mūsų ir jūrių komiteto dėl teisių turėtojų, kad su jais būtų sąžiningai elgiama. Žiūrime ir ieškome daugiau galimybių, prieigos prie turinio, bet taip pat turime užtikrinti, kad būtų ir garantijos turinio tiekėjams, kad jų teisės būtų užtikrintos. Taip, tai yra sunkus klausimas, dažnai mes prie jo sugrįžtame. Jūs kalbėjote apie teritoriškumo principą Tai yra prievolė taikoma europinėms licenzijoms ir ateityje turime apsvarstyti šį klausimą, pasižiūrėti, ką iš tikrųjų tai reiškia. Turime harmonizuoti tekstus ir sudaryti tinkamas sąlygas moksliniams tyrimams. O kalbant apie platformas, taip, mums reikia aiškios apibriešties, aiškių ribų, ką reiškia komersinės platformos, prekiams ir paslaugoms ir kuo skiriasi platformos skirtos kultūriniam turiniu ir skaitmeniniams paslaugoms. Taip pat jūs kalbėjote apie, apie UNESCO konvenciją kultūrinės įvairovės. Tai yra svarbu komitetams dirbantiems parlamente, tai taip pat TTIP susitarimas yra labai svarbus ir tai, turime ir į jį atsižvelgti. Mes turime rasti sutarimą dėl geoblokavimo. Tikrai negalima kol kas to atsisakyti, tai būtų nepagrystas dalykas. Ir jeigu pažiūrėtumėt į įvairius uh, modelius, rinkos modelius, rinka tikrai uh, pasikeitė Ir to blokavimo galima atsisakyti ten, kur jo nebereikia. Reikia apžvelgti į būsimą laikotarpį ir pritaikyti jam mūsų teisės aktus. Dėkuoju. Jo, volevo, invece sono... Dėkuoju, pirmininkė, kolegos. Man kyla e, problemų dėl taikomų metodų. Manau, jog atsirado precedentas. E, yra tam tikri elementai nuomonėje. kurie atrodo, kad e, surašyti per nelik e, neįsigilant į padėtį. Mes balsavome dėl teksto šio. Ir E, dabar, jeigu mes pasipriešinsime ankstesniam tekstui, turime vėl kreiptis į komisiją. Reikia žiūrėti, ar nepažeisime demokratijos principų. Reikėjo apie tai pagalvoti paties proceso pradžioje. Mes e, dabar turime dirbti su tuo, dėl ko buvo nuspręsta pradžioje. Kai kas savo, kad tekstas yra per ilgas, kad reikia sutrumpinti mūsų nuomonės į per ilgą. Bet tai neturėtų prieštarauti pagrindiniam reglamentui, nes yra tam tikros taisyklės, kurių neturėtume pažeidinėti prašymas e, įvairių komitetų sutrumpinti mūsų nuomonę dabar e, išsakytas yra, tačiau mes vis tik turime pasipriešinti tam, nes mus turi gerbti, mūsų komitetas yra toks pats svarbus kaip ir kiti, mes e, turime savo principus, orumą ir turime laikytis to. Aš tikiuosi, kad ateityje tokie dalykai nepasikartos. Kad su mumis, su mūsų komitetu būtų deramai elgiamasi. Aš sureaguosiu į jūsų mintis, bet dar prieš tai suteiksiu žodį e, kitiems kolegoms. Yra keturi komitetai, kurie susijęs su šiuo klausimu, kai kurių kompetencija yra išskirtinė, kai kurių bendra, subsidieri, bendra su kitais komitetais. Rengiamos nuomonės, o mes turime labai aiškius įgaliojimus, kuriuos suteikėme mūsų šešėliniams pranešėjams ir pranešėjai pranešėjai dėrėtis dėl teksto, pagrindinio teksto, dėl jo pagrindų. Taip ir vyksta, kai kurie komitetai yra pagrindiniai, kai kurie teikia nuomonę. Ir matome nuomonės, kurios išsakomas dėl teksto. Mano nuomonė štai kas atsitiko. Kai kad sakė Petra ir kiti. Kai kurie dalykai yra susijęs su išskirtinė kompetencija. Ir mes turime darybų metu akcentuoti tuos elementus. Uh, nuomonė turi būti pakankamai glausta. Mes šiaip e, turime parengti bendrą tekstą darybams, kurios yra politinės darybos. Visi gali, aišku, pateikti savo pakeitimus. Tikrai niekas neprie, nepiknaudžiauja procedūra. Ponas Gramatikakis ir nežinau, ar dar kas nors norės pasisakyti. Savo ruoštų Norėčiau pasveikinti visus su naujaisiais metais. Linkiu gerų metų visiems mums asmeniškai, taip pat gerų metų ir Europai, nes Europa yra mūsų namai, mūsų bendradvė, bet susitarėme su dviem didelėmis problemomis. Tai yra pabėgėlių problema ir terorizmo grėsmės problema. Noriu pasakyti, kad dėl šių dviejų klausimų šių problemų reikia e, kaip galima daugiau e, gerų iniciatyvų, daugiau perspėjimo, e, greito reagavimo. Petra pasakė, pristatė dalykus, aš tikrai negalvojau, kad taip gerai baigsis darybos, noriu dėl to ją pasveikinti ne tik Petrą, bet ir visus kitus, kurie susijęs su šiuo rimtu klausimu. Man atrodo, kad mes e, peržėmė aštuonis punktus. Platformų klausimas, jisai toks sudėtingas yra. Tai yra tarsi judantis mėlis. Gal reikia reikės vėliau grįžti prie to klausimo ir aš nesu toks jau optimistas dėl teisės akto, jeigu atvirai. Aš nežinau, ar mes tikrai sugebėsime užsitikrinti tai, ko norime, bet galbūt Petra yra geriau nusiteikus. Yra labai sudėtingų dalykų susijusių su interpretavimu. Ir aš norėčiau pateikti vieną klausimą. Mes su Petra galvojame, kad yra dvi rimtos problemos. Ir norėčiau paklausti jūsų, kokia buvo didžiausia problema e, bendraujant su ITRE komitetu, kuris, man atrodo, elgėsi šiek tiek arogantiškai. Ar dar kas nors nori pasakyti? Pirmiausiai, nu, e, dar prieš teikdama žodį pranešiai, noriu pasveikinti komisijos atstovus, jeigu norite ką nors pasakyti, tai prašom. E, dėkuoju, kad sakėte žodį. Aš e, Connect generalinio direktorato atstovas esu ir visiems komisijos vadų noriu palinkėti gerų naujųjų metų. Ir dabar negalime daug ką pasakyti, bet sekame diskusijas sekėme visas diskusijas IMKO kituose komitetuose įtrėje. Yra labai daug pakeitimų, kompromisinių pakeitimų ir mes šiuo metu analizuojame konsoliduotą pranešimą. Kitą savaitę bus keičiamasi Strasbūrė nuomonėmis šiuo klausimu su vicepirmininku Ansipu ir e, tuomet išgirsime ir klausimų, ir atsakymų. Pasižiūrėkime, kaip e, viskas klostysis, e, kaip bus su teisėkuros pasiūlymu, kaip bus vyks teisėkuros procesas. Ir žinome, kad jūsų komitetas turi tam tikrų skirtinių kompetencijų dėl tam tikrų klausimų ir siūlau tuo proceso metu ir gilintis į juos. Dėkuoju dabar žodis Petrai. Labai trumpai. Manau, kad mes turėtume uh, nustoti plakti, kaltinti kitus komitetus. Uh, dėrybos nėra lengvos, bet jos vyksta. Ir tai yra labai svarbus dalykas, didžiausias pasiekimas. Pone Anupi minėjo, kad mm, ne viskas e, vyksta pagal pagrindų reglamentą, bet nesu tikra, koks reglamentas turime, turime galvoje. E, minimos e, Rengiant šį pranešimą e, labai svarbu išskirtinės kompetencijos, pagrindinės kompetencijos. Mes šiaip jau priklausomi esame nuo pagrindinių komitetų e, valios, ar jie norės atsižvelgti į mūsų nuomonę ar ne. Ir reikia galvoti apie pozityvų as, aspektą, nes e, komitetai norėjo su mumis e, bendrauti, dėrėtis ir daugelį sričių mums pasisekė e, pristatyti savo nuomonę ir ją atspindėti. Platformos yra, vien, platformos yra vienas iš pavyzdžių ir aš noriu tai akcentuoti. Tai yra svarbu kultūrinių prekių kontekste, audio audiovizualinės žiniasklaidos kontekste, nes e, tokios prekės turi būti e, traktuojamos skirtingai, negu kitos prekės. Reikia nepamiršti labai svarbaus UNESCO konvencijos vaidmens. Taip pat yra audiovizualinės žiniasklaidos direktyva. Tai reikia prisiminti. Noriu e, dar kartą pasakyti, kad mes dirbame su šešėliniais panešėjais ir mūsų nuomonė yra ta, kad tai, ką patvirtiname savo komitete, negali būti ištirinta, išbraukta ir kad tai bus naudinga kitose diskusijose ir bendraujant su komisija mes galėsime grįžti prie nuomonių ir galėsime pasakyti, kad būtent tokia yra mūsų kultūros komiteto nuomonė. Ir mes e, pasiekėme kompromisą metų pabaigoje, galime tuo pasidžiaugti, nes e, tam tikrose srityse turime išskirtinę e, kompetenciją ir tai atsispindėjo taip, kaip mes norėjome. Norėčiau padėkoti Petrai, kuri tikrai puikiai padirbėjo. Pirmą kartą tiek daug komitetų kartu dirba Taip pat e, bendraujama yra su komisija, komisijos parama yra labai svarbi ir mes turime e, strategiją savo. Ir svarbu yra ne tik strategija, bet ir atskiros sritis. Tikrai labai sudėtingas darbas, e, visi turi suvaidinti savo vaidmenį per bendras darybas. girdėjome skirtingų nuomonių, e, kolegos išsakė skirtingas nuomonės, jas reikia derinti ir visi komitetai turėjo tą patį daryti. E, dėl bendro darbo su kitais komitetais mums pavyko e, sustiprinti pozicijas ir tikiuosi, kad tai bus išlaikyta. Aš dabar E, norėčiau, kad e, su koordinatoriais būtų pagalvota, kaip e, dirbti toliau. Ir Petra apie tai kalbėjo, yra problemų tekste, nes negali visko gauti, ko nori, tačiau yra tikrai gerų aspektų. Ir turime labai atsargiai ir atidžiai žiūrėti į pakeitimus, nes gali būti, kad kai kas bandys pakengti pusiausvrai teksto. Mes Dėl to turime būti budrus, dirbti toliau ir per būsimus posėdžius komitetas turėtų užtikrinti, kad taip ir dirbsime. Dar kartą norėčiau padėkoti Jums ir tikrai pasakysiu, jog mano nuomonė tai yra gera pradžia. Dabar pereikime prie kito darbo tvarkės klausimų. Periname prie penkto darbo tvarkės klausimo. E, informacija apie interneto valdysenos forumą, kuris vyko Brazilijoje lapkričio mėnesį. Tai yra interneto valdysena, tvarus vystimasis. Šie klausimai yra susijęs, susijęs su skaitmenimu, kibernetiniu saugumu, interneto ekonomika. E, įtrauktimi e, įvairovę interneto e, teisėmis, e, interneto apsaugos stiprinimu. Gegužės mėnesį Florencijoje buvo svarstami šie klausimai. Mes lankėmės universitete Florencijoje ir buvo surinkta konferencija, kalbama buvo apie mokslinius tyrimus, apie valdyseną, interneto ir žmogaus teisės. E, domimasi šiuo klausimu mūsų komitetas, kaip tik ir buvo nusintęs du, du savo atstovus. Ir aš norėčiau e, paprašyti e, ponios Vainen ir Vod, kad pristatytų savo įspūdžius iš šio E, susitikimo Brazilijoje. Ačiū. Du parlamentarai dalyvavo tame renginyje. Interneto valdymo forumas yra labai svarbus tarptautinis forumas, kuriame kalbama apie interneto valdyseną. Ir kalbama ne tik apie interneto valdymą. Jeigu pastaruosius, čia nėra interneto valdymo, interneto valdysenos forumas, nemaišykime kalba eina apie interneto struktūrą, principus, visą tai, kas yra susijęs su internetu, tartutinė platforma, tartutinė valdysena interneto srityje. Ir bendrai kalbant apie interneto ilgalaigiškumą, kitus dalykus ir interneto valdymo forumo ateitis jungtinių tautų. Tai yra e, forumas, kuris e, turėjo veikti iki 15 metų, taigi dabar baigėsi įgaliojimai ir tas forumas buvo rengiamas 10 metų ir numatomas toksai 5 metų laikotarpis Taigi, plus 10 ataskaita, taip vadinamoji, kur kalbama apie forumą, forumo ateitį ir buvo sakoma, kad suinteresuotų asmenų vertinimų aptariant politiką, nevyriausybinės organizacijas ir įmonės, atsižvelgiant jų nuomonę, tai buvo labai svarbu ir buvo įvairių iniciatyvų imtasi, vaikų apsaugos iniciatyva, kuri dažnai išryškėja, vaikų apsaugos internetu, e, iniciatyva taip pat verslo pasaulyje, politikoje yra dabar kūriamos atitinkamos strategijos šioje srityje. Taigi, tai yra išties labai pozityvus procesas vykstantis pastaraisiais metais ir gruodžio pradžioje buvo parengta rezoliucija dėl interneto valdysenos forumo įgaliojimų pratesimo dar dešimčiai metų, ne penkeriems, kaip buvo pradžioje manoma, bet dešimčiai metų. Taigi, žiūrėsime, kokių tai turės finansinių padarinių ir uh, diskusijose svarbus aptariamas klausimas buvo dvišaliai. Diš, vyko, daug, kas, daug darbo vyko dvišalių susitikimų metu, įvyko nemažai dvišalių tokių susitikimų su įvairiomis e, grupėmis e, euro, euro, iš europiečių, neeuropiečių grupėmis. Susitikome su JAF delegacija ir kalbėjomės apie tą perinamąjį laikotarpį. Taip pat ICAN organizacija, tai yra organizacija, kuri atsakinga už interneto veiklą, tai čia buvo gal pagrindiniai mūsų partneriai, su kuriais susitikome. Domeno pavadinimai, jie yra atsakingi už jų kūrimą pasaulyje, taigi tai, tai yra organizacija, kuri atsakinga bendrai už interneto veikimą yra tam tikros jungtinių tautų sutartys šioje srityje. Na ir pastaraisiais metais tai buvo tikrai svarbi tarptautinė organizacija. Ir taip pat yra, buvo kalbama apie tai, kiek ši organizacija, kokią teisinę atsakomybę ji prisijima ir koks tai galėtų būti garantas ateityje, jeigu ji taps tarptaut, tikra tarptautinė organizacija. Ir mes tikimės, kad uh, Mes iki kitų metų priimsime galutinį sprendimą iki prezidento rinkimų JAV. Taip pat e, Junktinio Amerikos valstijų teisinė, teisinės kompetencijos klausimai, tai yra labai svarbu, svarbus dalykai ir būtų puiku, kad visą tai būtų išspręsta dar iki prezidento rinkimų Junktinėse Amerikos valstijose, nes po rinkimų viską padaryti gali tapti sudėtingiau. Uh, Taip pat yra keli klausimai, kurie mums yra ypatingai svarbus, kurie buvo aptirti seminaruose, tai yra tinklo neutralumo klausimai. Ir mes matome, kad Europoje mes visiškai skirtingai tai vertiname nei kitos pasaulio šalys, pavyzdžiui, besivystančios šalys turi savo nuomonę ir pas mus interneto prieiga, plačiai juošio interneto prieiga yra visai kitokia lyginant su kitomis pasaulio vietomis. Pavyzdžiui, tarkim, už Facebooką nereikia mokėti, bet, tarkim, kitose šalyse yra tam tikri mokesčiai už tam tikras kitas paslaugas. Taigi yra sudėtinga įdėkti atitinkamą infrastruktūrą ir tas tinklo neutralumas ir bendras uh, kokybės principas, vienodų sąlygų principas, matyt, bus nuolatos aptarinėjamas ir mes turime griežtai e, reikalauti šių principų žmogaus teisės, žurnalistikos laisvė. Tai irgi yra labai svarbus mums principai, kurie buvo aptarinėjami. Taigi labai svarbu, kad mes aiškiai išdėstytumėme Europos poziciją, nes tai mums Europoje tampa vis uh, aktualiau ir svarbiau. Tam, kad būtų tinkamai tai atsižvelgiama Europos lygmenių ir kad rimtai tai būtų aptarinėjama, nes interneto laisvė, pavyzdžiui, mums yra tikrai labai svarbus principas. Taip yra ir tarptautiniu mastu. Ir Europa šiose diskusijose yra, yra ypatingai svarbi. Komisija inicijavo atitinkamą diskusiją e, yra bandoma įsteigti tokią pasaulinę interneto observatoriją, kuri veiktų tarptautiniu mastu, stebėtų interneto veiklą, ne tik vertinant tai, kas vyksta, bet taip pat atsižvelgiant į atitinkamus teisės aktus, reikalingos atitinkamos interneto struktūros, kurios veiktų visame pasaulyje, tam, kad būtų galima sustiprinti, didinti žinias ir ieškoti švietimo informacijos gavimo galimybių. Bet tam reikalingas toks platesnis pasaulinis teisinis supratimas apie internetą. Ir taip pat iš anksnio perspėjimo sistema reikalinga, tarkim, jeigu yra kokių tai pažeidimų ar nesklandumų. Gal Džiūdi daugiau apie tai papasakos. Ir kitais metais tiksliau šiais jau metais, 2016 metais, tikiuosi, kad galėsime bent jau du, e, du kolegas iš, par, iš komiteto nusiųsti į tą forumą. Ir tikrai labai puiku, kad mes buvome tinkamai atstovaujami Europos lygmeniu, nes svarbu pažymėti, kad Europos interneto valdysenos forumas vyks ir Europoje, Strasbūro savaitės pabaigoje ir būtų gerai, kad kuo daugiau žmonių sugrįžtų į Briuselį iš Strasbūro, nors tai yra penktadienis, kad sudalyvautų tame forume, nes tai irgi bus puikiai galimybė pakalbėti su Europos partneriais ir pasirenkti veiksmams tarptautiniu mastu. Jeigu jūs tai sudomino, tai įtrė e komiteto sekretariatas yra parengęs tokį trumpą mūsų kelionės aprašymą ir jūs galite plačiau pasiskaityti apie mūsų kelionę. Dėkoju. Dėkoju Sabinai. Mes, aišku, tą dokumentą išdalinsime, persiusime. Labai svarbu, kad visi būtų tinkamai apie tai informuoti. Kaip žinote, ITRE komiteto valdyba dar sprendimo nepriemė, bet mes prašome, kad du nariai iš mūsų komiteto būtų siunčiami į kitą įvyksantį forumą. Ir tikiuosi, kad taip ir įvyks. Ir dabar Džiudį pasisakys. Dėkoju, linkiu visiems laimingų naujųjų metų ir dar norėčiau padėkoti už galimybę nuvykti į tą forumą, sudalyvauti jame. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Sabina papasakojo apie labiau techninius to susitikimo aspektus. Bandyti su, suvokti, kaip veikia internetas. Tai atrodo kaip labai na, sudėtingas aukštų technologijų klausimas, bet aš turiu pasakyti, kad aš esu uh, įsitikinusi, kad tik bendraudamas, bendraudami su žmonėmis, kurie tai daro ir kurie labai įsigilinę yra į šią sritį, mes tą būtent ir padarėme, tik tuomet gali mąstyti apie viską paprasčiau, ne vien tik tai apie akronimus galvoti, bet suvas, su, suvokti plačiau tą sritį ir tai, kad susitikome su žmonėmis, kurie dalyvauja šioje srityje, kurie supranta, kurie aistringai dirba šioje srityje supranta aiškiai, kodėl taip svarbu, kad internetas išliktų atviras ir tai būtų bendras visiems prieinamas dalykas. Tai yra labai svarbu ir to nesupranti, jeigu viską darai internetu. Ir na, ironiškai yra tai, kad mes kalbame apie internetą ir kaip jis veikia ir nedarome to internetu, bet susitikę su realiais žmonėmis. Ir aš manau, kad tai tikrai buvo labai įkvepianti patirtis. Ir aš manau, kad na, supratau, kad kalba eina apie įvairius mano darbo aspektus. Pavyzdžiui, praeitais metais aš moterų reikalų komitetui atstovavau Ženevoje ir susitikau tam tikrais e, žmo, tais pačiais žmonėmis ir aptariau panašius klausimus, e, kalbant susitikusiais Europos interneto forume. Ir mes tikrai matome, kad yra daug sąlyčio taškų tarp įvairių mūsų darbo aspektų. Ir dar norėčiau pasakyti, kad buvo iš tiesų, vyko puikus bendras darbas, mūsų delegacijai priklausė, pasitikslinsiu savo užrašus. Tikrai buvo, buvome labai įdomi delegacija, kolegos iš įvairių komitetų ir iš įvairių frakcijų. Ir mes puikiai dirbome kartu, rengėme dokumentus, dokumentą, kurį visi pasirašėme ir kurią, kurį paskelbėme, išsiuntėme dar prieš mums sugrįžtant į Europą. Ir tai, kad taip darniai, nuosekliai dirbome kartu, kaip parlamentarai iš įvairių komitetų ir iš įvairių frakcijų, tik įrodo, kad Europos parlamentas yra puikia priemonė, puikus įrankis pasiekti gerų rezultatų, geriausių rezultatų žmonėms, piliečiams ir bendrai žmonijai. Na ir aš asmeniškai dar norėčiau gal plačiau papasakoti apie tam tikrus susitikimus. Sabina šiek tiek kalbėjo apie tą oficialų darbą, kuris vyko forumo metu, bet na, bendrai interneto valdysenos forumas yra puikia vieta susitikti su įvairiais žmonėmis ir tokių susitikimų metu supranti, kad tai, ką tu darai ir tai, ką daro tie žmonės, yra aktualu tavo kasdieniam darbui. Pavyzdžiui, susitinku su žmonėmis, kurie dirba uh, švietimo programų srityje Afrikoje, žinios be sienų programa ir panašiai. Iš tiesų tai yra puikus, neįlinis darbas ir pagrindinė tema buvo tvarus vystimasis. Visą tai, ką mes darome, mes pirmiausia turime pamastyti apie tvarų vystimasi. Ir po to realiai išgirsti apie geriausios praktikos pavyzdžius, sužinoti daugiau, pamatyti, kaip visa tai gali būti įtraukta į kitą, į kitą mūsų darbo sritį. Taigi aš dalyvau seminaruose, kur buvo žmonių dirbančių bibliotekose, neformaliame švietime šalyse, kur švietimas nėra taip lengvai prieinamas, lyginant su vakarais išsivyščiusiu pasauliu. Taip pat dalyvavau seminaruose, kur buvo kalbama apie kibernetinį bauginimą ir kaip kovoti su smurtu prieš moteris, kaip plačiau naudotis kaip vis daugiau yra smurtų naudojamasi internetu ir taip pat kaip žmonėms labiau užtikrinti saugesnį internetą. Taip pat buvo pateikti geriausios praktikos pavyzdžiai, apie kuriuos mes kalbame ir čia, savo komitetuose, savo darb, darbe valstybėse narėse. Ir dar vienas dalykas, kuris mane nustebino ir gal bus um, čia šiek tiek ir uh, sudėtingas rytis, būtent daug žmonių iš pilietinės visuomenės, daug jaunų žmonių dalyvavo renginyje ir vykome ne į sostinę, ne į svarbų miestą ir nebuvo lengva tą padaryti, bet kai susitikome su Brazilijos valdžios institucijos atstovais, jie priėmė labai svarbų sprendimą dėl to, dėl konferencijos surengimo ne didelėme mieste. Ir aš manau, kad taip buvo svarbus sprendimas, nes mes visuomet norime daugiau dėmesio skirti tokiomis, ma, tokioms mažiau žinomoms vietoms. Ir galbūt buvo sudėtinga žmonėms nuvykti į tą vietą, bet forumas 70 stipendijų, man atrodo, skyrė tam, kad žmonės galėtų susisiekti su parlamentarais, sprendimų formuotojais, žmonėmis, kurie užima svarbias pareigas savo vyriausybėse ir interneto valdysinos forume, nes buvo tokių stipendijų sistema pilietinės visuomenės atstovams numatyta ir aš tikiuosi, kad tai bus ir ateityje ir kad žmonės galės atvykti, susitikti su mumis tokių forumų metu ir aš norėčiau kad mes Sabina irgi pažiūrėtumėme ir tikrai įsitikintumėme, kad tokie žmonės galėtų dalyvauti šiuose svarbiuose susitikimuose ir kad tie susitikimai vyktų tose vietose, kurie, kurios nebūtinai yra dideli miestai, centrai, kad e, vis tiek daug žmonių būtų pritraukta į periferinę vietą, periferinius e, regionus. Taigi tikrai dėkoju už galimybę, kad galimybę dalyvauti tame forume ir pasisemti patirties mm, savo darbui. Dėkuoju Sabinai ir Žiūlį už jūsų vaidintą svarbų vaidmenį ir už užmėgstus labai svarbius santykius, ryšius. Mat, manau, kad raginimas dalyvauti kaip komitetų šie veikloje Europinėme forume yra labai svarbus. Jis vyks prieš kitą tarptautinį forumą. Taip pat galite susipažinti ir su protokolu to forumo. Manau, kad galėtume pamastyti, ką reikėtų aptarti čia tarp mūsų kaip galėtume įvertinti, kokį indėlį galėtume įnešti. Reikėtų nustatyti tam tikrus prioritetus, atsižvelgiant į darbo atvarkę. Reikia užtikrinti, kad mūsų buvimas būtų jaučiamas, manoma, matomas kartu su įtrio komiteto delegacija. Eikime prie šešto klausimą, tai yra 2014 metų biudžeto vykdymo patvirtinimas. Turime apsarstyti nuomonės projektą ir, kaip žinote, praeityje e, pranešėjas turėjo parengti nuomonę dėl biudžeto ir biudžeto įvykdymo patvirtimo. Praėjusią, manksne, e, praėjusią kartą tai darė pranešėjas iš praėjusios kadencijos, ponas Lokaigar, o dabar nusprendėme e, šias pareigas suteikti poniai Tum. Ji parengė nuomonę, norime jai padėkoti už atliktą darbą. Terminas pateikti pakeitimams yra 19 sausio 14 valanda. Pone Tum, žodis jums, prašau. Ačiū pirmininkė. Turiu atsiprašyti, aš tikrai turiu labai mažai laiko, nes turiu balsuoti užimtumo komitete po 17 minučių, taigi kalbėsiu kiek galima trumpiau. Audito rūmai 2014 metais pateikė savo metinę ataskaitą, kuri nustato kriterijus e, biudžeto vykdymo patvirtinimui. 2014 metai buvo e, labai reikšmingi ir galbūt dabar yra per anksti dar daryti tam tikras išvadas, bet mes labai atidžiai e, nagrinėjame galimas įvairias tendencijas ir vertindami, kokie, kokie kryptimi visą tai judės toliau, kad galėtume nustatyti, kiek galima anksčiau galimas problemas. Man tai buvo nauja tema, aš taip pat lankiausi švietimo audiovizualinė ir vykdymo agentūrai, susipažinau su jų darbu, kad galėčiau e, pasijausti tiesiog tikresnė, atlikdama savo darbą. Manau, kad kiekvienas galėjo susipažinti su teikiamais pasiūlymais, nes dokumentas tikrai labai trumpas, bet dar kartą tai priminsiu. Noriu biudžeto kontrolės komitę paraginti įtraukti tokius pasiūlymus į rezoliucijos pasiūlymą. Pirmiausia, palankiai vertina, kad apie mūsius metus vykdant Erasmus Plus programą buvo pasiektas tikslas sukurti glaudesnės sąjungos programų ir politinio aktualių švietimo, mokymo ir jaunimo sritise sąsajas. Toliau laukia ateinančių metų, kai, kai programos Erasmus Plus įgyvendinimas pasieks stabilesnį etapą, palyginant su pirmaisiais įgyvendimo metais. Trečias dalykas – palankė vertina finansavimo modelių paremtų fiksuotąją sumą ir vieneto kainą dėgymą, nes dėl to supaprastinimas tiek ES finansavimo gavėjo tiek pačios ES finansų valdymas. Tai vienas, viena iš temų, kurią turime agentūroje. Jie patys supranta, kad procedūros yra labai sudėtingos. ir jie stengiasi judėti su paprasimo kritimiu. Ketvirta šeškė susirūpinimą dėl to, kad Europos mokyklos nesprendė auditorumų iškeltų klausimų, todėl auditorumai turėjo Europos mokyklų valdybai pakartoti rekomendacijas įgyvendinti svarbių pareigybių rotacijos sistemą ir dėl kitų trūkumų kurie gali kelti grėsmę patikimo finansų valdymo pagrindinių principų taikymui. Kaip audito rūmai nurodė, tai kad įgyvendinimas rotacinės sistemos yra svarbus, taip pat samdymo procedūros turėtų būti gerinamos siekiant užtikrinti skaidrumą ir vienodą traktavimą. Ir penkta, pažymė, kad būsima 2014-2020 metų daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio pežiūra yra es išlaidų valdymo pagrindinis elementas. Tai trumpas dokumentas. Bet aš tikiuosi, kad šešėliniai pranešėjai galėtų žymiai ilgiau kalbėti. Pirminkė, mes žinome, kad toks kad yra pribojimas, kiek žodžių galima panaudoti tokiasime pasiūlymuose, bet turime ir kitas programas, tai yra kūrybinga Europa ir Europa piliečiams. Būtų galima nori dar jas daryti. O dabar norėčiau steigti žodį kolegoms. Pone Behain, aš turiu atsiprašyti kolegų, kurie negalėjo šiandien dalyvauti. EPP frakcijos vardu aš, aš tikrai nekalbėsiu ilgai. EPP frakcija laikosi nuomonės, kad ištekliai skirti švietimui ir kultūrai ES biudžete buvo panaudoti tinkamai 2014 metais, buvo tinkamai įgyventinta Erasmus Plus programa, tai išlieka labai svarbių tikslų. Pir, pirmaisiais įgyvendimo metais programa pasiekė savo tikslų, tačiau išlieka svarbu sitelkti dėmesį į tolesnį šios programos vystimą ir ES biudžete vis dar buvo pavėluoti mokėjimai 2014 metais. 2016 metais buvo sumažintas biudžetas ir EPP nekel, nekyla kažkokių svarbesnių susirūpinimo arba problemų dėl biudžeto įgyvendinimo atvirtinimo 2014 metais. Aš asmeniškai manau, kad labai svarbu stebėti, kaip Erasmus programos įgyvendinamos. Žinau, kad socialdemokratai ir ECPP E, frakcija surengė klausimus dėl Erasmus Plus programų ir PAPA programų. Ir labai svarbu tinkamai gyvendinti šias programas, sunku tinkamai, e, svarbu tinkamai administruoti tas programas ir tinkamas e, pinigų panaudojimas yra užtikrintas, yra tinkamas. Taip pat buvo įvertintas programos turinys jų gyvendinimas pirmaisiais metais, o laikotarpio e, vidurio peržiūroje reikėtų e, išnagrinėti, kaip toliau turėtų būti vykdoma ta programa mažesnėse, vidutinio dydžio grupėse, įgyvendinant mažesnius projektus. Ir reikia ne tik tai stambius bandomuosius projektus remti, bet ir smulkesnius, mažesnės apimties projektus būtina supaprastinti visą tai, kad būtų galima tinkamai panaudoti turimas lėšas. Mes tai aptarėme ir klausimų metu mes pamatėme kad ne tik tai, kad dėl ko priėmėm sprendimus kultūros komitete buvo gyvendima, bet ir tai įgyvendinta tai, ką pasiūlė e, komisija. Taip, taip pat e, parlamentas ir kitos institucijos priema savo sprendimus dėl šių programų. Turime stebėti, kas vyksta kitose institucijose. Ačiū. Petra. Herzlichen Dank auch an die Kollegin Thom äh, für die Ausarbeitung. Petra, ačiū ponia Thom už šio pasiūlymo parengimą. Nuomonės projekto parengime mes puikiai e, suprantu tą klausimą, kad, kad reikia išaiškinti, ar lėšos buvo tinkamai išleistos, tinkamai panaudotos. Tas klausimas mums teikia kitokį atsakymą nei į klausimą, ar pinigai nusėdo tinkamose vietose. Pirmas punktas, mano manimo, yra pernelyg pozityvus, nes, kaip ponia Ferain sakė, programos įgyvendinimas kėlė tam tikrų sunkumų. Taip, yra tam tikrų pagerinimų, bet tai ne visiškai atitinka kultūros komiteto lūkesčius. Pavyzdžiui, mes sakėme, kad viskas turi būti supaprastinama turi būti e, lengvesnis, e, užtikrintas lengvesnis finansavimas šios programos. Jūs kalbėjote apie mažesnės apimties ar didelės apimties projektus. Aš manau, kad mums reikia iš dalies pataisyti, pakeisti tai. Svarbus dalykas yra ir atskirų, atskirų slitinių dalių finansavimas. Iš patirties žinome, kad fiksuotos sumos gali kelti program, problemų, ypač kai kalbam apie kelionės išlaidas. Fiksuotų sumų sistema nelabai lengva taikyti, nes galima galima keliauti, tarkim, keliu iš vieno miesto į kitą, bet galima lėktuvu skristi. Arba galima, ta kelionė gali būti iš kažkokios nutolusios e, salos arba, tarkim, iš e, Suomijos šiaurės ar Estijos. Taigi fiksuotų sumų taikymas nėra lengvas. Čia turėtume laisviau galbūt žiūrėti, labiau priderinti prie konkrečių atvejų. Negalime atmesti tam tikrų dalykų ir neturime apsunkinti tam tikroms grupėms dalyvavimo vienose ar kitose projektuose. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie europinės mokyklas, Europos mokyklas. Europos mokyklos buvo įtrauktos į mūsų darbo atvarkę ne kartą ir žinome iš audito rūmo ataskaitos, kad buvo iškelta e, daug problemų. Bet jeigu aš neklystu, nepaisant to buvo pasiekta tam tikros pažangos Europos mokyklose. Manau, kad mes turime tinkamai atkreipti dėmesį į, į tai ataskaitoje. Yra dar lik ir neišspręstų klausimų pavyzdžiui, biudžeto valdymo klausimai. Bet verta pabrėžti pozityvius žingsnius, kurių ėmėsi Europos mokyklos praeitie. Mes turime pozityviai į tai atsižvelgti ir taip pat pasakyti, jog mes tikimės ir tolesnės pažangos. Ponas Morganas, ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už tokią gerą nuomonę, už jūs projektą pasiūlytą mūsų komitetui. Aišku, neturime daug erdvės, taigi nuomonė yra labai glausta. Nežiūrint trumpumo, informacija svarbiausia yra surašyta, ypač pirmiausiai dėl 14 metų biudžeto ir dėl e, elementų, kurie susijęs su mūsų komiteto kompetencija. Tačiau biudžeto vykdymas nėra kažkoks um, automatinis, mechaninis veiksmas. Parlamentas tvirtina komisijos biudžeto vykdymą ne tik e, patikrinę sąsajas, bet ir gilindamasis į išlaidų kokybę. Audito e, rūmai tikrina, kaip panaudotos e, lėšos, o mes žiūrime, ar pasiekti politiniai numatyti tikslai. E, pranešė minė, kad 14 metais neiškilo kokiu nors rimtų apskaitos problemų dėl Erasmus, kūrybingos Europos, Europą piliečių labai dėl tų programų. Atrodo, viskas e, buvo daroma teisingai, laikantis finansinių taisyklių. Klaidų lygis, lyginant su ankstesniais metais, nebuvo didesnis, išlaidas dalyjosi, už išlaidas buvo atsakingos ir valstybės narės, ir komisija. Uh, Bet tai netiesiogiai su mūsų įgaliojimai susiję dalykai, nors paminėti juos ir verta. Mums reikia labiau derinti veiksmus, reikia susitarti dėl gairių. Galbūt aš pateiksiu pakeitimų dėl kai kurių aspektų, pavyzdžiui, dėl Erasmus Plus programos įgyvendinimo. 2014 metais pirmą kartą e, pradėta gyvendinti ši programa. Buvo tam tikrų struktūrinių problemų dėl jaunimo aspektų ir e, jaunimo asociacijų, nes yra problemų gauti finansavimą, ypač jeigu pasižiūrėsime į skirtumus e, tarp šio ir ankstesnio finansavimo laikotarpio, taip pat decentralizavimas lėšų uh, E, suteikimo, daugiau galių suteikta nacionaliniams agentūroms. Dėl Erasmus Plus gyvenimo ataskaitų ir tarpinės peržiūros reikės pasižiūrėti į e, atskirus dalykus, į valstybių situaciją, e, nacionalinių agentūrų decentralizavimas, tai labai svarbu, ypač jeigu prisiminsime pirmąją e, esminę ašį veikimo, bet tai yra ir kliūtis, jeigu galvosime apie europinį aspektą Erasmus, tai susijęs su antru punktu, reikia keistis pažangėją praktiką. E, tarptautiniu mastu Pavyzdžiui, Belgija iškilo tam tikrų problemų. E, įregistruota daugiausiai transnacionalinių tarptautinių agentūrų Belgijoje. Erasmus plus kai kurių elementų centralizavimas e, gal leistų išspręsti kai kurias problemas. Graikijai taip pat kilo problemų įgyvendinant e, Erasmus. E, galbūt e, iš dalies todėl, kad trūko nacionalinio finansavimo dalies, dėl to nepanaudotos visos 14 metų uh, E, lėšos. E, Graikija turi gyventinti viešųjų finansų sistemos programą, bet tai neturėtų trukdyti jai investuoti į jaunus žmonės, į augimą, nes tai yra investicijos į Europos piliečių ateitį. Kilo problemų e, suteikiant lėšas, bet situacija galbūt buvo uh, susidariusi neeilinė ir tai reikėtų paminėti nuomonėje. Pranešėja e, taip pat e, kalba apie Europos mokyklas. Auditorumai jau keletą metų teikia rekomendacijas atitinkamas, tačiau veikiama e, lietai, nors iš dalies atsižvelgiama į tas rekomendacijas ir kai kurios jau yra įgyvendintos atskiriuose mokyklose. Manau, būtų verta pasižiūrėti į rekomendacijas, pavyzdžiui, apie pažangę praktiką, apie ką kalbė ir komisija. Aš pateiksiu tinkamų pasiūlymų pakeitimuose dėl daugiametės finansinės e, programos. Pranešė teisingai e, pastebėjo, kad tarpinė vidurio peržiūra e, bus labai svarbi. Pirmininkė prašo kalbėtoje kalbėti glaučiau. Luigi, prašom, prašom, teskite. Strategija Europa 2020 Lisabona, tai svarbus dalykai, bet e, žinome, kad yra problemų dėl e, uždėlstų mokėjimų, žinome tos problemos priežastį, nuosavų išteklių mechanizmas taip pat svarbus. Mario e, Mončio aukšto lygio grupė pateikė atitinkamų rekomendacijų. Mokėjimų atidėliojimas e, gali sukelti problemų komisijai, taip pat ir socialinių problemų dėl to gali kilti. Biudžeto komitetas pasarsiais metais labai gerai dirbo šioje srityje, bet mes turėsime taip pat e, dirbti labiau atsidavę mm, griežčiau, kad e, veiktume problemas e, auditorumų e, vadovas Monskaldeira taip pat neseniai pasakė, kad mums reikia naujo požiūrio į ES išlaidas, į finansavimą, kurį teikia ES. Biudžeto ištekliai turi būti vertinami kaip ilgalaikis strateginis prioritetas. Ačiū. Ačiū kolegiai Tum už pranešimą. Labai trumpai noriu pasakyti, kad vienas svarbus dalykas - panaudojimo lėšų e, lygis, e, jis yra aukštas. Ir tai matyti per pastarusius keltą metų pritariu e, kolegoms dėl taikymo problemų. Viskas tampa sudėtingiau ir mes visuomet raginame Europos komisiją prašome, kad sumažintų reikalavimus, palengvintų juos. Aš iš savo patirties taip pat galiu pasakyti, tai mokyklos planuoja savo veiklą ir joms ne viskas yra patogu, todėl net ir šiame, e, šią nuomonėje turime e, sakyti, kad galime dar e, tikrai iš esmės pagerinti programų valdymą. Dėkuoju. Norėčiau paklausti, ar komisija tartų žodį, tik trumpai. Norėčiau e, pirmiausiai pasveikinti Jūs su naujaisiais metais ir kalbėsiu trumpai. E, buvo paminėta audito rūmo ataskaita, Erasmus Plus ir programos, kurios e, valdomos yra mūsų generalinio direktorato, yra penktame skyriuje ir neminima Erasmus Plus programa ir reikia pasakyti, kad tai yra gera naujiena ir apie tai mm, taip pat kalbama nuomonės projekte. E, o dėl 14 metų, tai e, tam tikros problemos yra susijusios su 11-12 e, metais, tai nėra su Erasmus Plus programa susijusios problemos, nes jos tuomet dar nebuvo. Kitas dalykas, kuris buvo paminėtas, audito rūmai kalba apie klaidų lygį, e, bet kalbama bendrai apie klaidų lygį, e, apimant ir mokslinius tyrimus, ir nėra konkrečiai išskiriamas klaidų lygis Erasmus Plus programos. E, komisija taip pat, at, komisijos darbo vertinimas taip pat atliekamas ir jūs tikriausiai uh, pamatysite, kad pasižiūrėjai į mūsų ataskaitas, į mūsų vertinimus, kad klaidų lygis nepereina reikšmingo klaidų lygį ir tai rodo, kad valdomos naudojamos lėšos yra e, veiksmingai. Taip pat auditorumai e, rekomenduoja supaprastinti programų valdymą. E, mes, kaip žinote, įvedėme fiksuotosios sumos ir vieneto kainos principus. Ir tai taip pat palankiai e, veikia klaidų lygį ir supaprastina taikymą reikalavimų. Ir 23 sandorius įvertino e, audito rūmai, buvo nustatytos tam tikros klaidos ir buvo e, rekomenduota susigražinti tas lėšas, kurios buvo neteisėtai išmokėtos. dėl e, mokėjimų sumų, dėl 2016 e, metais galinčių susikaupti sumų. E, kaip žinote, asignavimų įsipareigojimams sumos yra didesnės negu kad mokėjimams, tai yra susijęs su iš ankstesnių metų likusiais įsipareigojimais. Dar e, galiu grįžti prie pirmojo punkto. Erasmus Plus, e, tai yra pirmieji, 14 e, metai buvo pirmieji šios programos įgyvenimo metai, buvo tam tikrų e, problemų dėl to, kad tai buvo nauja tuo metu programa, o dabar šiais metais tikimasi, kad programos įgyvenimas įgaus pagreitį, e, nepadidintas finansavimas. E, tačiau aš tikiuosi, kad bus e, sureaguota į poreikį padidinti finansavimą ir šiuo metu labai sunku su turimomis lėšomis patenkinti visus poreikius. Norėčiau padėkoti komisijai ir Dar e, noriu sureaguoti į tai, ką sakė kolegė Tom. E, biudžeto vykdymas susijęs su kūrybinė Europa, Europena, e, piliečiams skirta programa su įvairiais dalykais. Ir kai vienas klausimas, kuris iškilo, yra toks, kad E, pirmiesiems keletoj metų numatyta nedaug finansavimo. E, kitoms programoms. 14-15 e, metais matėme vėlavimų skiriant finansavimą pagal tam tikras programas. Kūrybiška, pavyzdžiui, Europa Europa. Ir matome, kad pagal kai kurias eilutės finansavimo galima patenkinti poreikį, bet taip nėra visais atvejais ir galbūt reikia pagalvoti, kaip perskirsti išteklius Europą piliečiams. Šiai programai labai trūksta lėšų, iš dalies bandoma uh, buvo e, deficitą sumažinti. Bet reikia taip pat pasižiūrėti, kaip ši programa yra įgyvendinama ir koks yra netitikimo dydis tarp pasiūlos ir paklausos. Tai yra e, be nesvarbiausi dalykai skatinant judumą piliečių ir gali būti, kad daug liks nepatenkintų, jeigu nerasime atsakymų į šios klausimus. Kolegos, labai ačiū, aš turiu jau bėgti. Dėkoju Jums už nuomonės, buvo labai įdomu jas išklausyti, bet e, turiu vieną problemą. Galime prirašyti tik pusę puslapio, neturime daugiau galimybių plėstis. Uh, tekste, bet aš suprantu jūs, kūrybiška Europa, Europena, Europa piliečiams šios programos yra nepaprastai svarbios ir turime mm, užtikrinti, jog mokesčių mokėtojų pinigai būtų mm, naudojami kaip galima geriau, skaidriau. Aš lauksiu jūsų pakeitimų raštu ir paskui pasižiūrėsime, Aš tikiuosi, kad man pavyks e, atsižvelgti į jūsų pageidavimus. Perfettamente la contemporaneità delle riunioni. Thank you. Mes puikiai suprantame, kad jūsų laukia kiti susitikimai. Kągi, norėčiau priminti, kad pakeitimų patikimo terminas yra sausio 14, 4 valanda po pietų. Toliau septintas darbo atvarkės klausimas, tai labai svarbus pristatymas, studijos pristatymas apie universitetų kokybės rodiklius. 14 metų spalio mėnesį, kaip tikriausiai prisimenate, mes užsakėme šią palyginamąją studiją apie tai, kokį poveikį įvairių veiksnių sąveika turi universitetų kokybės rodikliams. Studija yra įdomi, nes joje yra apžvelgiama situacija, yra pateikiami pasiūlymai, yra įvairūs kokybės vertinimai, vertinant universitetus, švietimo sistemas ir panašiai. Ne tik, aišku, pripažįstame, kad egzistuoja įvairios sistemos, kaip aiškiai yra kalbama ir studijoje, sistemos kaip e, vertinti kokybę. Tie požiūriai skiriasi, bet aš manau, kad ateityje tikimės, kad galėsime Europinę sistemą lyginti atsižvelgiant tarptautinius rodiklius. Ir aš manau, kad Europa čia turi išlikti ambicinga. Ir žinome, kad tie reitingai labai dažnai yra susiję su tokiais komerciniais aspektais, nes bandoma tokiu būdu pritraukti studentus. Tačiau reikia tuos visus aspektus apjungti įvairius vertinimus Europoje, tarkim, turinio kokybės prasme, kai, kai kur tie vertinimai yra gan, gan prasti, tiksliai mokslai, humanitariniai mokslai ir panašiai. Taigi aš dėkoju už uh, parengta šią studiją Marikelo iš Europos kokybės, aukšto mokslo kokybės vertinimo institucijos. Aišku, mes vis čia bus kalbam apie kokybę, kokybė, kokybės vertinimą. Kalbėsime apie tam tikras klasifikacijas, reitingus ir panašiai. Čia yra tokios skirtingos sistemos, kurias aptarsime. Gal 15-20 minučių skirsiu kiekvienai prelegentei, o po to bus galima užduoti klausimus. Taigi prašau, išklausykime studijos pristatymo, kas kalbės. Pirmoji. Kuiniliam, prašau. Ačiū už tai, kad pakvietėte mane. Dėkoju, kad pakvietėte mūsų Mariją pristatyti studijos rezultatus, kalbant apie kriti kritiškai svarbų investų kokybės vertinimą ir vertinimo rodiklius per pusvalandį mes pristatysime studiją, štai tokia tvarka, kurią matote skaidrėje, trumpai kalbėsime apie priežastis ir kontekstą, studijos tikslus, struktūrą, metodologiją. Po to kalbėsime apie pagrindinius rezultatus, kalbant apie kokybės užtikrinimą ir reitingus. Ir po to Marija dar palygins kokybės užtikrinimo ir reitingo sistemas ir tada mes bendrai pristatysime savo rekomendacijas dėl šių dviejų kokybės priemonių. Taigi pirmiausia, papasakosiu apie kontekstą ir priežastis. Mūsų e, Europos komisija pakvietė atlikti šią studiją praeitų metų lapkričio mėnesį ir per keturis mėnesius mes atlikome tą studiją, apie rodiklius, kokybės užtikrinimo ir reitingo rodiklius. Ir studija buvo užsakyta dėl to, kad buvo išsiaiškinta, kad Europos politikoje, pavyzdžiui, Europa 2020 strategijoje arba Europos jaunimo, judančio jaunimo iniciatyvoje ir bendrai iš aukšto mokslo ir švietimo sistemose matėme įvairių dokumentų, kur daug kalbama apie tai, kad reikia gerinti kokybę ir aukštą mokslo rodiklius tokiose institucijose. Ir taip pat matėme, kad vis daugiau yra kalbama apie kokybę aukšto švietimo sistemoje, kas tai yra ir e, kokie yra kokybės užtikrinimo instrumentai, priemonės ir kaip čia naudojami tie reitingai, ypatingai pasauliniai reitingai aukšto mokslo institucijų srityje. Ir šioje studijoje mes siekėme, bandėme išsiaiškinti, bandėme išsiaiškinti naujausius reitingus ir kokybės užtikrinimo rezultatus, bandėme palyginti metodus ir rodiklius, kurie yra naudojami šiuose dviejose kokybės užtikrinimo priemonėse ir bandėme pasižiūrėti, kokį poveikį daro tam tikri dokumentai. Ne tik apie gandus kalbėjome, bet apie tai, kokį poveikį turėjo, pavyzdžiui, nepriklausomų mokslininkų paskelbti rezultatai arba Europos universitetų asociacijos paskelbti rezultatai. Mes bandėme išsiaiškinti, kokį poveikį tai daro reitingams ir kokybės užtikrinimui. Na ir remiantis tokiais įrodymais mes pateikėme rekomendacijas Europos parlamentui apie šias dvi priemonės. Mes paskelbėme tokį leidinį, kurį suradau pati koridoriuje, šimto puslapių studijos aprašymas, kur yra pateikiami ir mūsų panaudoti studijai duomenys. Tai ten yra tikrai daug detalių apie kokybės užtikrinimą, nacionalinės kokybės užtikrinimo mechanizmus, taip pat įvairius dešimt, pavyzdžiui, reitingų, kuriuos panalizavome ir įtraukėme tuos duomenys į priedus. Studija buvo rengiama trimis dalimis, keturiomis netgi dalimis. Dvi pirmosios studijos dalys, čia tie pagrindiniai skyriai dėl kokybės užtikrinimo ir reitingo, reitingų, čia dvi atskiros dalys. Mes dvi atskiras dalis išskiriame, kokybės užtikrinimas ir reitingai yra ne tie patys dalykai, tai yra galbūt panašios priemonės, bet tai yra tikrai labai skirtingos priemonės. Taigi mes norėjome panalizuoti jas atskirai ir atskirai pateikti rezultatus. Ir taip pat studijoje mes e, pristatome palyginamąją dviejų kokybės vertinimo sistemų analizę, bandome išsiaiškinti, kiek jos panašios, kiek jos skirtingos, ar yra kokių tai sąlyčio taškų tarp jų abiejų. Ir galiausiai pateikėme rekomendacijas. Metodinė prasme, dėl to, kad laiko turėjome labai nedaug, Taigi, kadangi laiko turėjome nedaug, e, buvo naudojama atitinkama tyrimo metodika, panalizavome kokybės ir reitingų literatūrą, medžiagą visą ir taip pat surinkome duomenis iš dešimties skirtingų reitingų bei Europos e, nacionalinių kokybės užtikrinimo mechanizmų duomenis, vertinimo sistemų duomenis. Ir mes parinkome aštuonias nacionalinės kokybės užtikrinimo sistemas ir taip pat patikė, panalizavimo atitinkamas ataskaitas apie tas šalis ir taip pat dar papildomai atlikome tyrimus dėl apie tris neeuropiečių naudojamas kokybės užtikrinimo sistemas JAV, Brazilija ir Brazilija Japonija. Na ir šalia tų duomenų, kuriuos surinkome iš tinklapių, mes dar tokį pusiau struktūrinius interviu pokalbius surengėme apie kokybės užtikrinimą, nes supratome, kad literatūros labai trūksta apie tai, kokį poveikį kokybės užtikrinimo priemonės turi. Tai mes kreipėmės į ekspertus ir bandėme gauti daugiau žinių apie jų nacionalinės sistemas. Ir dar, kadangi tai yra studija apie kokybę, tai mes bandėme pasirūpinti, kad gautumėme pagėdaujamus tinkamo standarto rezultatus, taigi mes įtraukėme du ekspertus Achim Hogbar profesorių, kuris dirbo su kokybės užtikrinimu, ir Ellen Halizakon, kuris yra e, reitingų ekspertas, pasaulio reitingų ekspertas. Jie daugiau mums patarimų pateikė apie studijos metodiką ir pačius rezultatus. Toliau pagrindiniai kokybės užtikrinimo rezultatai. Dabar Marija perims žodį. Ačiū. Aš papasakosiu daugiau apie kokybės užtikrinimą ir pagrindinius rezultatus šioje srityje, mes matome, kad Europos kontekstas ypatingas dėl to, kad tas kontekstas nelabai aiškus. Kai kalbame apie Europą, šią prasme, tai kalbame apie Europos aukšto mokslo sritį, 47 sistemos egzistuoja, kokybės užtikrinimo sistemos skirtingos ir įvairi, įvairovės labai daug, kalbant apie kokybės užtikrinimo veikėjus, labai daug į skirtingų požiūrių į kokybės užtikrinimą, kai kur daugiau dėmesio skirima programams, kitur institucijoms, akreditavimo sistemoms, kokybės auditams, vertinimams ir panašiai. Taigi įvairovė labai didelė, tačiau nepaisant skirtumų vis tiek yra europinis kokybės užtikrinimo sistemos pagrindas. Kokybės užtikrinimas yra Bolonė, Bolonijos proceso dalis, kuri procesas prasidėjo 29 metais. Kokybės užtikrinimo bendradarbiavimas prasidėjo kartu su Bolonijos procesu. 2005 metais Europos aukštojo mokslo ministrai patvirtino europinės standartus ir kokybės užtikrinimo gairias ir tai tapo kokybės užtikrinimo pagrindu ES lygmeniu. Taigi buvo užtikrinta tam tikra konverg konvergencija šioje sistemoje, nors vis tiek dar įvairovės yra labai nemažai. Nuo 2008 metų yra Europos kokybės registras, kokybės užtikrinimo registras, ten yra visų agentūrų sąrašas, kurios, agentūrų, kurios buvo patvirtintos Europos lygmenį ir kurie gali, ten patikiamas tikrai labai patik, pat, patikiamas, patikimas agentūrų toksai sąrašas, 48 yra tokios agentūros 21 šalyje, 19 iš tų šalių yra ES šalis. 28 šalis, 48 aukšto mokslo sistemos, ten yra atitinkamos agentūros, kurios atitinka ES galės. Ir tai yra viso mūsų darbo pagrindas. Dabar vertinant pačias sistemas, čia matome du kokybės užtikrinimo tikslus. Atskaitomybė, gali manimi pasitikėti ir stiprinimas, kokybės gerinimas. Ir matome, kad visos kokybės e, užtikrinimo sistemos, netgi tos tradicinės akreditavimo sistemos, kai yra tikrinami atskaitomybės metodai, čia irgi yra pabrėžiamas kokybės didinimo, stiprinimo elementas, kuris yra labai svarbus. Taip pat matome, kad yra labai daug kokybės vertinimo rezultatų įvairiose šalyse, daug kas priklauso nuo leidimo veikti, kitur viskas priklauso nuo aukšto mokslo finansavimo, kitur yra e, laipsniai, kurio, jų pripažinimas, kitur yra pripaži, pripažinimas be jokių teisinių padarinių. Ir kadangi yra tokia dichotomija tarp taikymo standartų ir rezultatų, uh, vis tiek matome, kad sistemose daugiausia yra tokių minimalių standartų sąrašas ir bandoma surasti galimybių, kaip siekti daugiau nei minimalų standartų, nes kitaip kokybės nepagerinsime, jeigu tik tai žiūrėsime į minimumą, to nepakaks. Taigi reikia reikalauti, kad institucijos siektų daugiau ir dėl to kokybės vertinimo agentūros irgi dirba tokiu būdu ir bando paskatinti pozityvius poslinkius institucijose, kad jos siektų daugiau nei minimumo. Toliau yra profiliavimas tos agentūros, pavyzdžiui, kurios integruoja kriterijus, kuriais, kurie, kurie gali būti parinkti šalia įprastinių kriterijų. Pavyzdžiui, Niderlanduose yra toks išskirtinis bruožas. Institucija gali pasirinkti, tai, pavyzdžiui, tai būtų ta internacionalizavimas, inovacijos ar kokia tai kitas rytis ir tokiu būdu užtikrinama įvairovė, o mes ją labai vertiname Europos kontekste, tuo pat metu bandant visus sustruktūrinti Ir taip pat yra daug nacionalinių kliūčių, kuriant Europinę kokybės užtikrinimo sistemą, kadangi turime visas priemonės e, kokybės užtikrinimo pripažinimui ir sprendimams, bet vis tiek tai nėra realybėje dar įgyvendinama, nes, truk, nes yra tam tikrų teisinių kliūčių. Kaip kolegė minėjo, yra labai nedaug tyrimų apie tai, kokį poveikį daro kokybės užtikrinimas. Ir taip yra iš dalies dėl to, kad tiesiog labai sudėtinga tokius priežastinius ryšius surasti tarp veiklos ir švietimo kokybės, e, turint omenyje, klasės kontekstą. Ir beveik nėra įmanoma susitarti, kas yra kokybė ir kas yra kokybės rodikliai, kokie yra kokybės rodikliai. Bet mes turim, žinome apie pozityvius dalykus, tai nėra galbūt poveikis, tai labiau padariniai ir mes matome, kad aukštojo mokslo institucijos įstaigos rodo, kad e, tokie rodikliai skatina pozityvius pokyčius. Jie patys apmasto savo procedūras, procesus, sistemas, valdymo e, galimybės dėl būtent kokybės užtikrinimo sistemos. Ir tokiu būdu galima kurti kokybės užtikrinimo struktūras aukšto mokslo institucijose. Ir tai, tas kokybės užtikrinimas tampa struktūrų ir organigramos dalimi ir tai e, tas aspektas tampa vis svarbesnis institucijose. Ir dar vienas pozityvus poveikis, kurį pasiekėme Europoje daugelį valstybių aukšto mokslo institucijos, kur tenkina minimalius standartus. Ir tai svarbu, kalbant apie studentų apsaugą ir taip pat tai kal, svarbu, kalbant apie tarptautinį kontekstą. kalbant apie tai, kad vis daugiau atsiranda tokių pelno siekiančių privačių aukšto mokslo institucijų, taigi mes turime turėti saugumo mechanizmus tam, kad studentai e, nepatektų į tam tikrus pastus. Ir daug tam yra tam tikrų neigiamų padarinių. Dažnai yra skunčiamasi, kad kokybės užtikrinimas yra per biurokratiškas, labai nelankstus ir tai gali kenkti inovacijoms, nes sudėtinga kurti bendras uh, daugia disciplininės programas arba programas bendradarbiavimui su pramonė ar verslu. Mes taip pat radome tam tikrų bendrų iššūkių ir tendencijų, matome, kad yra judama labiau prie tokio minkštesnio požiūrio, daugiau gal akreditavimo sistemos, kokybės audito, kur vis daugiau atsakomybės suteikiama pačioms institucijoms, nes būtent institucijos yra atsakingos už jų siūlomų paslaugų kokybę, taigi kokybės užtikrinimas, išorės kokybės užtikrinimas yra tik tai tam tikras uh, garantas iš išorės. Taip pat matome, kad daugiau reikšmės yra skiriama kokybės užtikrinimo rezultatų skaidrumui ir ataskaitoms. Matome, kad kokybės užtikrinimo agentūros tampa labai tarptautinio lygmens agentūros ir tai yra svarbu, jeigu mes norime užtikrinti pasitikėjimą tarptautiniu mastu, kokybės užtikrinimo agentūros irgi turi dalinti savo patirtimi tarpusavyje. Dabar kinė apie reitingus. Dėl reitingų studijoje mes 10 reitingų įtraukėme, 6 iš tų reitingų yra pasaulinio masto reitingai. Mes daug dėmesio skiriame būtent pasauliniams reitingams, nes tai yra labai svarbu, bandant išsiaiškinti apie aukštą mokslo įstaigų kokybę. Kodėl pasauliniai reitingai yra tokie svarbus? Reitingai egzistuoja ir egzistavo jau kur kas anksčiau, dar prieš 2003 metų Šanhai paskelbtus pasaulius reitingus, tik tai, bet tik tai 2003 metais buvo paskelbti tie pirmieji reitingai ir tik tada buvo suprasta, kad nėra įmanoma atlikti universitetų reitingų, tokių vertinimų pas, pasaulinio mastu ir buvo labai kritikuojami tam tikri reitingų rodikliai ir panašiai. Tačiau vis tiek pasaulinių reitingų reikšmė išaugo pastaraisiais pas, pastarai dešimtmetį ir priežastis yra ta, kad dėl globalizacijos universitetai dabar prisima naują vaidmenį, bandant pritraukti talentingus mokslininkus ir studentus, taip pat universitetai labai konkuruoja visame pasaulyje siekdami pritraukti geriausius studentus. Ir taip pat turime nepamiršti, kad atsiradus ir patobulėjus internetui, internetiniai žiniasklaidai, dabar kur kas lengviau jiems skelbtis apie savo reitingus. Ir per pastarąjį dešimtmetį matome, kad ne tik internetu, bet ir per socialinę žiniasklaidą, naują žiniasklaidą yra skatinami tokie pasauliniai reitingai ir yra jie lengviau platinami visame pasaulyje. Taigi, tokia yra situacija, toks yra kontekstas mūsų studijos kontekstas, kodėl mes skiriame daug dėmesio tiems pasauliniams reitingams. Na ir studijos pagrindinė išvada, nepaisant, na, tai, kad rodikliai yra kritikuojami ir įvairiose studijose jie buvo daug kritikuojami, mes studijoje pirmiausia išsiaiškiname, kad tai, kad reitingų institucinis pagrindas yra gan įdomus, jisai mažiau buvo analizuojamas. Taigi, kas lypi už tų pasaulinių reitingų. Mažai buvo apie tai kalbama, mažai buvo analizuojama šis rytis. Ir šioje studijoje mes lyginome metodikas ir reitingų teikėjus. Šeši pasauliniai reitingai, skaitant ir Šanhajaus reitingą, Leiden, JAV reitingą, Times High Education reitingą ir Best Global University reitingą ir dar vieną reitingą išsiaiškinome, kad penki iš šešių pasaulinių reitingų, kuriuos mes lyginome, yra pagristi tik tai vienu, vienu duomenų tiekėju. Ir tas duomenų tiekėjas yra Thomson Reuters. Jie naudoja tiesiogiai ir netiesiogiai duomenis iš Thomson Reuters e, mokslinio tinkl, tinklalapio. Na ir tai yra įdomu. Ir aišku, reikia kritiškai tai vertinti, nes Thomson Reuters yra ta institucija, kuri kaip ir padeda pagrindą tam, kaip lyginami universitetai pasaulyje. Ir netiesiogiai tai turi įtakos ir tam, kaip universitetai ar jie, pavyzdžiui, yra tos duomenų bazės uh, prenumeratai ar ne. Ir, ir, ir tai galbūt svarbiausias mūsų, svarbiausia mūsų išvada. Kitas, išvada. kitas dalykas, tokie pasauliniai reitingai turi kaip ir verslo modelį, nes visi verslo modelio reitingai, tai yra, na, reitingai komercinė prasme svarbus ir tie populiarūs reitingai yra skatinami žiniasklaidos, ypatingai anglakalbės žiniasklaidos. Ir tie reitingai, jos galima su jais laisvai susipažinti, pažiūrėjau, studentai, tėvai gali laisvai susipažinti su tais reitingais, be už tai nereikia mokėti, tačiau reitingai suvaidina, suteikia galimybę institucijoms reklamuotis. Ir per tuos reitingus yra pritraukiama auditorija, pavyzdžiui, skelbti savo reklamą, detalius universitetų profilius pristatyti. Universitetai turi susimokėti, jeigu nori pasireklamuoti e, tuose reitingų tinklapiuose. Tai yra kaip ir galimybė irgi užmėgsti tam tikrus verslo santykius ir taip pat, pavyzdžiui, konsultavimo paslaugos yra reklamuojamos tos reitingo institucijos teikia konsultacijas universitetams ir panašiai. Taigi tie reitingai, turime suprasti, yra kaip ir komercinė veikla. Ir čia reiktų labiau panalizuoti tą situaciją. Ir aišku, anksčiau per pastarosius dešimt metų, nors daug buvo kritikuojami pasauliniai reitingai, vis tiek matome, kad vis daugiau laikraščių, žurnalų. kitų viešų, privačių institucijų vis kelbia naujus reitingus ir dabar iki 2014 metų jau 10 tokių pasaulinių reitingų yra paskelbta. Dėl to, kad tų reitingų vis yra daugiau, tai yra ir reitingų dar kokybės užtikrinimo standartai tarptautinių reitingų grupė, observatorija dabar atlieka tų reitingų auditą. Ir čia jau yra šioks toks reitingų kokybės užtikrinimas garantuojamas ir tai yra naujas irgi dalykas, kurį reiktų pažymėti. Taigi, kalbant apie verslo modelį, pasaulio reitingą, kad jie yra susijęs su žiniasklaida ir vienas galbūt viena išimtis būtų multirank reitingas. Multirank reitingas yra finansuojamas Europos Sąjungos, jų požiūris yra kitoks, tai yra vartotojų skatinamas reitingas. Bandoma teisingiau įvertinti universitetus ir tai yra labai sudėtinga duomenų surinkimo metodika. Aš manau, kad su ją esate daugelis susipažinę ir uh, EU multirank problema yra ta, kad pasauliniu mastu šitas reitingas nėra taip gerai pripažįstamas kaip kiti. Taigi, tiek norėjau jums papasakoti apie reitingus, o dėl to, kokį poveikį daro reitingai turime čia suprasti, kad reitingai turi ir tyčinių ir netyčinių padarinių. Šanhajaus reitingas, pavyzdžiui, tikslas e, tokio reitingo buvo Kinijos vyriausybei pateikti informacijos ir patarimus apie švietimo politiką, bet e, Šanhajaus reitingų tikslas pasikeitė. Ne vien tai yra tik tai politiniai patarimai, bet tai yra labiau į globaliai orientuotą misiją Tai yra kaip ir tam tikrų universitetų klyringo namai. Taigi, tas paskirtis pasikeitė ir kartais matome daug tokių nenumatytų tikslų ir kai kurios vyriausybės nusprendė nacionalinę stipendiją skirti pagal tam tikrų universitetų reitingo pozicijas. Tai yra ne, kaip ir ne ne pirminis reitingų tikslas. Dabar kai kurie iš tų reitingų yra laikomi kaip informacijos priemonė teikti patarimus studentams rinktis dėl universiteto pasirinkimo. O vertinant iš universitetų pusės, tai čia kaip ir galimybė universitetams pakoreguoti savo prieimimo politiką. Ir daug studijų buvo atlikta apie tai, kokį poveikį, kiek yra naudojamos, kiek naudojami reitingai JAV atrenkant studentus. Nebūtinai geriausius studentus, bet tam, kad reitingo pozicija pagerėtų vieno ar kito universiteto pagal, pritaikius savo atrankos politiką. Taigi turi tie reitingai ir tokių neigiamų padarinių. Ir kaip sakiau, kai skelbiami yra tie reitingai, yra e, taip pat numatyta ir reklam, erdvė reklamai ir, ir, ir tie patys universitetai reklamuojasi. Uh, nepriklausomai nuo to, ar jie patenka į tuos reitingus ar, ar ne, ir tie, kurie, kurių reitingo pozicija yra didesnė, jie tą reitingo, aišku, reitingų informaciją naudojasi ir taip save reklamuojasi plačiau. Ir kai kurie reitingai, kai kuriuose reitinguose tam tikri universitetai kaip ir nukentėjo, jų reputacija nukentėjo arba buvo pagerėjo jų reputacija dėl to, kad jie buvo paminėti tuose pasauliniuose reitinguose yra tam tikrų numatytų tikslų ir tai kokie yra tie tų reitingų rengėjų tikslai, teikti, pavyzdžiui, konsultacinės paslaugas ir panašiai, tai nėra įvardėjami tikslai, bet jie yra vienos, vieni iš priežasčių, kodėl tie reitingų sudarinėtojai nemokamai skelbia tuos reitingus. Ir va, tai ir kokybės vertinimo poveikis. Na, yra sudėtinga nustatyti tą santykį su reitingais, kaip reitingai turi įtakos universitetų valdymo struktūroms ir ar universitetai mokslininkus kaip ir nukreipia skelbti savo informaciją tam tikrose moksliniuose žurnaluose arba tam tikrose domenų bazėse ir panašiai. Taigi toks poveikis irgi egzistuoja ir viskas tikrai priklauso nuo to, kaip na, įrodyti apie jų egzistavimą. Kai kuriuose studijose buvo taip, na, siaurai bandoma išsiaiškinti, kiek poveikio reitingai turi universiteto publikavimo veiklai ar e, bendrai valdymo struktūrai. Dabar jau mano eilė pabandyti pristatyti turbūt sudėtingiausią dalyką, tai yra palyginimo kokybės užtikrinimo ir reitingų. Laikas spaudžia, stengsiuosi kalbėti glaustai, neįgydama priešų iš vertėjų pusės. Sunku lyginti nesulyginimus dalykus, bet mes galime pasibėti tam tikrų reikšmingų skirtumų ir tam tikrų suvienodėjimų. Vienas skirtumas, kuris labai svarbus, kuris, kurį Queenie panaudojo, ir aš to nenurodžiau skaidrėje, tai yra, kad kokybės užtikrinimas telkia dėmesį į mokymą ir mokymasi, o reitingavimas e, mokslininkų naudojimais e, rodikliais. Savo politikos kryptyse turime labai atsargelgtis, nes ES politikoje daug e, skiriama dėmesio mokymui ir mokymui ir kokybės rodikliams toje srityje ir mažiau dėmesio reitingavimu, o tuos dalykus reikėtų apjungti. Kokybės užtikrimas apima visus universitetus, e, atliekant atitikties patikrinimus, kokybės stiprinimą, bet, yra, bet reikėtų visą švietimo sritį apimti. Kokybės užtikrinimas lab, turi aiškius tikslus, tai yra užtikrinti kokybę. Ne visada idealiai tai yra gyvendinama, bet toks yra aiškus tikslas reitingas turi keletą ne, neišreikštų ir galbūt nepagėdaujamų poveikių, kurie yra matyti stipresni nei kokybės užtikrimo srityje. Reitingai neturi partnerystės su institucijomis ir neturi tikslo stiprinti kokybę. Tai nėra pagrindinis tikslas e, e, reitingavimo institucijų. Vienas iš skirtimų Kokybės užtikrinimas yra labai sudėtingas, sunkiau suprantamas, plačiaja visuomenė, kalbam apie 40 puslapių ataskaitas, labai sudėtinga kalba, kur nespecialistas tikrai negalės suprasti, bet universitetai yra sudėtingos institucijos, jos nėra paprastos ir kokybė yra labai sudėtinga koncepcija. Dėl to reikia labai atsargiai vertinti kokią kainą turime mokėti už skaitmeninius duomenys ir kokią informaciją tai gali jį teikti mums apie tokią sudėtingą instituciją kaip universitetas. Mes matome tarp tikrų sąsajų, pirmiausia, tai yra abi, abi kalba apie kokybę. Pirmas dalykas tai yra kompetencijos įvedimas į kokybės užtikrinimą, tai yra sudėtinga praktika, labai svarbu nuolat stiprinti institucijas Mes negalime apsistoti ties minimaliais standartais, reikia siekti aukščiau. Ir taip pat mes matome tam tikrą sritį, kur kokybės e, užtikrinimas gali išlošti iš reitingų. E, reitingai gali stumti, stengtis institucijas visuomet siekti aukščiausių tikslų. Egzistuoja taip pat ir reitingų kokybės užtikrinimas. Tai taip pat svarbus aspektas. Turime parodyti, kad metodai ir duomenys, kuriais naudojamės, yra skaidrus, kad visi žino, iš kur tie duomenys yra paimti, visi žino, ką reiškia kokybė. Taigi kokybės užtikrinimas e, reitinguose taip pat yra labai svarbus. Kelios rekomendacijos, kurias parengėme kokybės užtikrinimui. Toliau skatinti Europos, europinius aspektus kokybės užtikrinime. Būtina, kad sistemos būtų atviros, besivystančios, kokybės užtikrinimas turėtų būti remiamas, reikia kurti, reikia kurti kokybės tradicijas, kad nebūtų kažkoks e, neigiamas poveikis, kai kalbam apie pernelik daug biurokratijos. Taip pat reikia greičiau adaptuotis, prisitaikyti prie pokyčių, kalbam apie elektroninį mokymasi, apie privačias įvairias nuostatas ir kokybės užtikrinimas turi sugebėti prisitaikyti prie tų naujų pokyčių. Taip pat reikia pagalvoti apie siekimą aukščiau ne vien minimalus standartai. Reikia įvairių kompetencijos formų siekti, įvertinti, kur jūsų e, kokybė yra geriausia, ar jūs gerai tinkamai susiekite su mokslininkų pasauliu, palaikote tinkamus ryšius, ar yra, egzistuoja partnerystė su verslo pasauliu ir panašiai. Taip pat mes e, skatiname europinę kokybės užtikrinimo erdvę. Europinis registras turėtų būti, kuris galėtų užtikrinti tą kokybės užtikrinimą, bet kol kas mes nežinome, kokios, kokie būtų padariniai tokios atviros kokybės užtikrinimo erdvės. Mes norime, kad institucijos ieškotų geresnių sąlygų, geresnių agentūrų, čia reikia elgtis atsargiai, bet norėtumėm, kad būtų toks pokytis ateityje. Norime, kad ataskaitos būtų labiau prieinamos, kad nesukeltų grėsmės jų reikšmingumo institucijom, institucijoms. Ir daugiau reikia atlikti tyrimų dėl, poveik, dėl kokybės užtikrinimo poveikio. Įvertinti, kiek kokybės užtikrinimas atitinka lūkesčius. Dabar perinam prie rekomendacijų dėl reitingavimo ir dėl jų multirank Atlikta nemažai tyrimų dėl trūkumų ar apribojimų susijusių su reitingais, bet mes manome, jog yra, tai yra patikimas informacijos šaltinis, kur sistemiškai yra išvardyma visa reikalinga informacija dėl reitingų. Dėl to mes manome, kad Europos Sąjunga gali teikti nepriklausomai informaciją skirtingiems reitingų naudotojams. Kokie, kokios yra e, reitingų priemonės siekiant konkrečių tikslų. Kai kurie reitingai yra informacinės priemonės, leidžia pasirinkti e, mokslo įstaigą. Įvairius rodikliai yra pateikiami, remiantis mokslinių tyrimų viešų paskelbimų. Kitas, kita rekomendacija sukurti nepriklausomus kokybės užtikrimo mechanizmus reitingams. Kaip sakiau, yra Airė observatorija sukurta ir Airek yra taip pat kaip reitingo organizacija, nepriklausoma organizacija, kuri užtikrina didesnį patikikumumą siekiant e, užtikrinti kokybės, kokybę būtent e, reitinguose. Kaip jau sakiau, jų multirank yra sudėtinga sistema, skirta aukšto mokslo įstaigoms ir mes e, įvertinome, kad dauguma globalių reitingų naudoja nedaug rodiklių. Pavyzdžiui, daugelis iš jų naudoja šešis, aštuonis rodiklius. Didžiausias skaičius buvo 14, bet jų multirenk turi 41, naudoja 41 rodiklį ir tai yra geras būdas teisingai vykdyti įvairias misijas universitetuose, nes tai yra gana sudėtingos misijos mokymo ir mokymosi rodiklius yra labai sunku surinkti, labai sunku surinkti reikšmingą ir palyginimą informaciją šiems rodikliams. Ir mes manome, kad jų multirenk galėtų, galėtų ir toliau rinkti tos duomenys ir egzistuoti. Bet kai yra labai daug rodiklių ir nėra duomenų, kurie juos pagrystų, tai tuomet nukentėjęs patikimumas tų reitingų. Taip pat mes e, įvertiname, jog yra didžiulė našta reitingams surinkti tiek daug informacijos iš įvairių aukšto mokslo įstaigų. Tai yra našta ir aukšto mokslo įstaigoms teikti duomenys e, reitingo institucijoms, bet ir reitingo institucijoms yra labai sunku atlikti tokius patikrinimus visame pasaulyje. Taip pat reikia verslo modelio, sukurti verslo modelį mm, jau multirank ir jinai, jinai turi tai padaryti, sukurti savo verslo modelį. Galiausiai mes, kaip, kaip jau sakiau, mes nustatėme, kad nors daug reitingų, kurios skatina žiniasklaidą. Metalogija kartais gali būti labai sudėtinga, bet jos yra populiarios, tos reitingo sistemos, ir jos yra pripažįstamos daugelį universitetų visame pasaulyje. Jeigu pažiūrėtumėt, kaip universitetai naudojasi reitingavimo sistemomis, Jie naudojasi paprastai mažiau tobulomis, mažiau patikimomis reitingo sistemomis nei jų multirank. Dėl to reikėtų padidinti jų multirank e, matomumą pasaulyje. Štai tokios rekomendacijos, kurias mes patiekėme atlikę šį tyrimą. Dėkoju. Thank you so much for this presentation. Dėkoju už šį pranešimą. Manau, kad šis tyrimas yra labai svarbus. nes būtent jis ir suteikia informaciją apie tai, ko mes ieškojame, leidžia palyginti įvairias universitetinės sistemas, aukšto mokslo sistemas įvairiose šalise ir jūsų naudojamas metodas yra labai naudingas, vertingas. Noriu padėkoti sekretariatui taip pat ir tas lyginimas įvairių skirtingų vertinimo sistemų, siekiant užtikrinti kokybę ir reitingus Tai mums leidžia pažvelgti, kaip europinė sistema atrodo, lyginant ją tarptautiniu e, lygiu. Buvo vertintos įvairios galimybės, e, kaip nepriklausomos agentūros, e, nepriklausoma europinė institucija galėtų tai padaryti. Svarbiausias dalykas šiuo atveju yra skaidrumas, kurio remiantis buvo atliktas tas tyrimas. Aš taip pat džiaugiuosi daromomis nuorodomis į tai, kaip universitetai e, galėtų to pasinaudoti, užtikrint minimalius kokybės standartus, e, užtikrinant e, tinkamą kompetenciją ir tam tikrus konkurencingus aspektus. Reitingų sistemų poveikis yra svarbus, žiniasklaidos aspektai, komerciniai aspektai. Taip pat čia labai svarbu apjungti kartu visą tą medžiagą. Nemažai kritikos buvo pateikta keletą kartų Europos universitetams, dėstytams, o tarptautiniai reitingai daugiau yra grindžiami e, moksliniais tyrimais ir pramonė. Čia yra galvojama, čia daugiau remiamasi e, mokymosi kokybė jūs įnešėte labai svarbų indėlį e, e, šiuo tyrimu, o dabar norėčiau suteikti žodį tiems, kurie jau yra kalbėtojų sąraše. Pone Sve, prašau. Dėkoju už suteiktą žodį. Dėkoju abiem, abiem pranešėjams už tyrimo e, pateikimą. Mes tikrai tuo labai džiaugiamės Tas tyrimas mums labai naudingas ne vien kaip parlamento nariams, tai naudinga ir kitoms europinėms institucijoms. Mes visada stengiamės vengti universitetų reitingų ir diskusijų e, apie tos reitingus. Ir tai buvo klaidingas požiūris, kurio laikėmės praeitie. Beveik du dešimtmečiai yra praėję. Aš nema, jau kur, kuris laikas dirbu šioje srityje, aš dirbau ir švietimo ministerija ir ši tema yra labai opi. Tai būtų galima pasakyti. Dažnai kyla klausimai, kokia švietimo įstaiga pelno aukšto e, reitingo, kuri ne. Slovenija yra elitinės e, aukštosios mokyklos, kur tik tai labai aukšto lygio studentai yra primami Ir tas, kas sugebėjo pabaigti tokią aukšto lygio mokyklą, jau yra vertinamas kur kas aukščiau nei kiti studentai, kurie baigė yra kitus universitetus. Taip, mes turime tam tikrus reitingus, bet tie universitetai, kuriuos įstoja, e, netokie puikūs studentai, jie vis tiek sugeba pasiekti labai gerų rezultatų. Ir tas indėlis iš žemesnį reitingą turinčių mokyklų e, vis tiek yra geras. Ir daug yra pastangų, tikslingų pastangų yra dedama. Ir mes turime atsižvelgti į rodiklius. Nedidelis rodiklių skaičius nėra geras dalykas. Reikia daugiau rodiklių vertinti, nes tai mums leis išsameu atlikti visą vertinimo sistemą ir reitingą. Dėl to aš pritariu Europos institucijų pastangoms ir visiems, kurie stengiasi e, sukurti išsamų modelį e, europinės kokybės modelį įtraukiant didesnį rodiklių skaičių, ne 3, 4, 5 rodiklius, nes to nepakanka. Toliau klausimas susijęs, ar toks, tokia išsami patikima sistema galėtų būti sukurta, reitinguojant universitetus Europos Sąjungoje. Aš nežinau, ar jūs, kaip jūs vertinate Europos Sąjungos e, konkurencingumą, Europos Sąjungos kon, universitetų konkurencingumą lyginant su JAV universitetais. Iš karto dėkuoju už atsakymus. Ačiū. Toliau. Kitas kolega. Dėkuoju pranešėjams. Čia kalbam apie europinį išsilavinimą, apie jo įvertinimą. Tai yra svarbus klausimai mūsų komitetui. Ši tema e, buvo nagrinėjama nacionaliniu lygiu. Kodėl vienas ar kitas universitetas turėtų būti aukščiau įvertintas, aukščiau reitinguojamas, ne kitas? Universitetai visų pirma turi teikti išsilavinimą, toliau vykdyti mokslinius tyrimus ir taikyti novatorišką ir kūrybingą požiūrį ir metodus. Universitetų mokslinės programos yra e, rem, remiamos, grindžiamos moksliniais tyrimais. Didžiulis dėmesys skiriamas ir pačių dėstytojų rengimui. E, būtina renkti tinkamus dėstytojus aukštosioms mokykloms, ypač techninėje srityje. Ne vien reikia teikti dėmesį moksliniams tyrimams, to nepakanka. Nebūtinai vien tai turi užtikrinti kokybę. Jūs pasiūlyte kurti nepriklausomą instituciją. Aš nenorėčiau kritikuoti dabartinės sistemos. Kai reitingai vykdomi remiantis komerciniu pagrindu. Mes turime įvertinti tikslus universitetinių įstaigų. Jie turi, šios įstaigos turi skatinti mokslinius tyrimus. Ir tai teikia didžiulės naudos tiek valstybėms narėms, tiek e, visai Europos Sąjungai. Mes neturime susitelkti vien į tam tikrus konkrečius e, segmentus. Turiu keltą klausimų. Jūs savo pranešime mes nematėme auto įvertinimo, nebuvo tokios savokos. Ir siekiant apie uh, rengimo kokybę, studentų rengimo uh, kokybę, turėtų būti vertinimas iš išorės. Jūs kalbate apie išorinį vertinimą. Kalbant apie kokybės kriterijus, ar jūs taip pat atsižvelgiate ir apie institucijų auto įvertinimą, tai yra uh, autonomišką savęs įvertinimą, aukšto mokslo įstaigų. <clears throat> Ponas Morgano, dėkuoju, norėčiau pirmiausiai padėkoti Jums už e, klausimo pristatymą, labai aišku. Reikia prisiminti keletą aspektų svarbių, aišku, aš neminėsiu visko, ką Jūs pasakėte, bet e, štai ką svarbaus Jūs akcentavote kokybės ryšys su Europos universitetų paveldu ir taip pat ryšių su trečiosiamis šalimis. Reikia rasti uh, to, tiems dalykams vietą, negalėsime e, rasti e, duomenų, jeigu neturėsime mokslinių tyrimų ir e, taip pat jeigu nepritrauksime žmonių, neužsitikrinsime tyrimų. Norėčiau padėkoti Jums už Jūsų darbą. Dėkoju. Queenie, tegu atsako į sudėtingesnius klausimus. Uh, savęs vertinimas, autovertinimas, e, tai svarbu. Išorės e, vien tik tai kokybės vertinimas neturės prasmės, jeigu nebus vidinio kokybės vertinimo, e, vertinimo, kurį atliktų pati institucija. Labai dažnai mes, kai matome kokybės užtikrinimo agentūras, kaip jos veikia, matome, kad labai svarbus elementas yra savęs vertinimas Ir institucijoms dažniausiai tai būna be nesvarbiausias dalykas. Ir išorės vertimas turi ir skatinti institucijas e, pačias save vertinti. Dar norėčiau paminėti kitą dalyką. Reitingai negali pakeisti kokybės vertinimo, bent jau e, ne dabar, nes neapimos visos institucijos taip pat nežiūrima į mokymą taip, kaip kad mes norėtume, jog E, reitingai vertintų tai. E, duomenys apie mokymo kokybę, tai labai svarbu ir svarbu tos duomenys rinkti ir analizuoti, jeigu pasižiūrėsime į nuorodų rodiklį, matysime tam tikrą skaičių, bet reikia pasižiūrėti į e, analizę gilesnę tų dalykų, bet tai užtrunka, tai reikalauja didelių mm, išteklių ir tai taip pat gali būti siema su reitingu institucijų. Dėl to e, galima pasakyti, kad kokybės vertinimo ataskaitos yra vertingesnės ar vertingos taip pat, nes jos leidžia mums e, paimti, gauti tam tikrų duomenų apie kokybę. Dar suteiksiu žodį komisijai. Galbūt jūs norėtumėte ką nors papildomai pasakyti, o paskui e, galėsite toliau atsakinėti klausimus. Dėkoju, pirmininkė, ačiū autoriams už e, tokį įdomų tyrimą. Ataskaita Europos komisija taip pat yra e, paskelbusi ataskaitą apie kokybės užtikrinimą 14 metais ir matome tam tikrų panašumų tarp to, ką mes savo ataskaitoje e, minime ir sakome, kad reikia sustiprinti, pagerinti kokybę, taip pat kad e, dažnai yra kokybės vertinimas suvokiamas kaip biurokratinis veiksmas ir kad reikia, kad tiek e, dėstoje, tiek studentai į tai žiūrėtų pozityviau. E, kokybės užtikrinimo ataskaitos ne visuomet lengvos suprasti ir nebūtinai aišku viskas bus perskaič, tekstą, pavyzdžiui, ar e, tam tikrai įstaiga yra gera ar bloga. Taigi mūsų e, dokumentuose yra daug panašumų. Jūs taip pat e, žinome, kad komisija pritarė U-Multirank programai kaip skirti naujam ar kitokiam reitingavimo būdui ir UMULTI rank taiko skirtingą požiūrį, bandoma visas institucijas apimti, tai nėra simplistiškas požiūris į e, reitingavimą, bet e, šiaip aš matau, kad tam tikri terminai vartojami jūsų darbe apie tai, kad e, reitingavimas parodo tai ar kažką kitą. Ir jeigu mes kalbėsime apie reitingavimą mokslinių tyrimų ir jeigu pasižiūrėsime į tai, kad U multirank įtraukė naujų elementų, kur kas į aukštesnį lygį pakėlė tam tikrus dalykus. E, tai tikrai rasime įdomių elementų. Ir e, taip pat galbūt reikia sakyti, kad reitingavimas turėtų būti paprastesnis. Ir mes e, jeigu supaprasinsime per nelik požiūrį į multi, U multirank, tuomet e, gal ir supaprasinsime per nelik vaizdą, mums reikia e, išsamesnio vaizdo ir konsorciumas U multirank bando e, kai ką supaprasinti, pavyzdžiui, Ispanijos atveju paimami duomenys iš ministerijos ir siekėme tokiu būdu palengvinti administracinę naštą ir bandome mm, užtikrinti, kad duomenų rinkimo procesas apskritai būtų kur kas paprastesnis. Mes turime tęsti dialogą su institucijomis, kaip užtikrinti, kad umultimrank būtų paprastesnis taikyti. Ir kad nebūtų tokio reitingavimo, kuris neatspindėtų realios situacijos institucijose. Mes norime, kad būtų gaunamas tikras vaizdas apie ES institucijas. Ačiū. E, tai buvo labai įdomu, nes viena iš rekomendacijų, kuri, kurią jūs pateikite, yra e, tvarumas Ir e, tai atsispindi darbuose atliktuose per keletą metų. Mes turime taip pat užtikrinti, kad informacija, kurią renka pačios valstybės narės, bus labiau suderinama ir e, ją bus lengviau palyginti. Supaprastinimas yra svarbus, bet e, skaidrumas taip pat. E, žiūrint į mokslinius tyrimus, e, reikėtų padaryti taip, kad būtų aišku, kas yra daroma. Italijoje egzistuoja tam tikri rodikliai e, apie veiklą, apie tolesnės studijas po universitetinių studijų ir studentams tai aktualu, nes e, tai tarsi parodo, suteikia daugiau informacijos apie galimybės įsidarbinti arba apie galimybę studijuoti toliau kitose universitetuose. Ir taip pat reikia kalbėti apie tarptautinį aspektą tokios informacijos. Pirmiausia, noriu paaiškinti, kad sutinkame, jog kuo daugiau bus rodiklių, tuo e, geriau tai atsispindės reitinguose. Bet mes e, taip pat e, žiūrime į tvarumą U multirank, nes e, ten yra labai daug rodiklių elementų ir galvojame, kaip toliau bus renkami duomenys apie mokymą, mokymasi pasaulio mastu, ne tik ES ir labai gerai, kad valstybių narių ministerijos e, bendradarbiauja, tačiau kaip apie trečiųjų šalių universitetus, kaip e, U-multi galės e, rinkti mokymą ar mokymosi duomenys. Taip pat buvo išsakyta kritikos apie rezultatus apie tarsi investavimo į mokymasi e, aspektus, o ne į rezultatus. Bet e, jeigu žiūrėsime į rezultatų rodiklius, tai yra dar e, sudėtingiau. Pavyzdžiui, viena iš galimybių ekonomikos pasaulyje yra atlyginimų vertinimas, bet ar tai yra geriausias būdas mokymosi rezultatus universitetų studentų vertinti? Uh, Dar dėl mokymo mokymosi rodiklių reikia daug ką padaryti ir aš tikiuosi, kad bus imtas lyderio vaidmens Europos Sąjungoje, kad bus parengtas geras sąrašas rodiklių dėl mokymo mokymosi, e, e, kad būtų galima globaliai palyginti duomenis Buvo taip pat paminėta, kad e, bendarbiavimas su centralizuotais duomenų bankais e, palengvintų duomenų e, rinkimo ar teikimo naštą EBPO kontekste tai jau daroma. ir e, duomenys yra perimami, e, įvedami į reitingo sistemą, neieškoma tų duomenų atskirai. Ir kitas klausimas, kita problema yra patikrinimas. Pavyzdžiui, jeigu kiekviena institucija pateiks savo duomenys, kaip juos patikrinti, kaip patikrinti jų patikimumą. Tikimasi, kad U-Multirank dirbs su kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir uh, galės sustiprinti rodiklius dėl mokymo ir mokymosi. Mūsų rekomendacijos yra pagristos e, prielaida, kad 2017 metais e, nebebus teikiamas ES finansavimas, o jeigu bus kitaip, tai galbūt bus galima toliau e, taikyti tą ambicingą požiūrį, bet jeigu pradės dirbti E, ši sistema nepriklausomai, tai galima e, galbūt galvoti apie kitokį verslo modelį, kuris e, leistų išlaikyti kokybę. Buvo pateiktas klausimas apie tai, kaip mes galime pamatyti, kiek konkurencingi yra ES universitetai lygiant su Azijos universitetais. Bet pirmiausia, reikia suvokti, kas yra reitingavimas, kas geriau, kas blogiau. Mes Dėl U-Multirank galime pasakyti, kad tikrai jisai suvaidina svarbu vaidmenį, e, versdamas keisti tar, tradicinės reitingavimo sistemas, nes daug tradicinio vertinimo e, e, sistemų dabar pasikeitė, įdėkti nauji elementai, atliekami reitingami pagal temas, pagal kitus elementus Ir uh, požiūris e, dabar yra toks, kad atsižvelgiama į vartotojų poreikius kur kas labiau. Multi, U Multirank įvertina daugiau kaip 800 universitetų ir o kitos, pagal kitas sistemas e, vertinama apie 400 universitetų ir gerai, kad ta tos programos tampa labiau įtraukiamųjų e, pobūdžio. Ir po šimtosios pozicijos universiteto e, vieta reitingavime jau nebėra tokia svarbi. Ir mes e, galėtume žiūrėti tai kaip į matomumo e, tam tikrą priemonę, o ne kaip informacijos apie kokybę priemonę. Nepriklausomos informacijos portalas e, parodo, kas yra vertinama. Jeigu pasižiūrėsime į procentus ir rodiklius jų vertinimą, iškart e, galima pamatyti, kad tai yra bendras globalus svetimas, nors sakoma, kad padedama studentams pasirinkti, bet kartais paprasčiausiai panaudojami duomenys, kurie yra naudingi reik, e, pačiam reitingavimui. Tai yra darbas susijęs su informacija. Labai ačiū. Tai buvo labai įdomu. Ir aš esu tikra, kad darbas nesibaigė. E, praeitą kadenciją e, su komisijos nare Vasilijų kalbėjome apie tai, kad reikia apibriežti labai tiksliai e, ES e, reitingavimo sistemas, reikia atsižvelgti į mūsų siekius, mūsų ambicijas. Taip pat reikia pagalvoti, kaip kurti kitas tarptautinės sistemas. Tai yra pirminiai rezultatai, mums reikia daugiau informacijos, e, reikia suteikti daugiau informacijos studentams, reikia platesnių gairių ir labai svarbu žinoti, kas slepiasi už tų sistemų. Dažnai e, jos yra penelik sudėtingos, penelik biurokratinės. Aš e, esu dėkinga e, mokslėms, kurios puikiai padirbėjo, jos e, konsultavosi su ekspertais, ne viskas buvo paprasta. Ačiū, kad atvykote ir kad pristatėte. E, savo darbo rezultatus. Aš esu tikra, kad mes turėsime ir kitų galimybių susitikti. Grazie anche alla Commissione per l'interlocuzione. Dėkoju, dėkoju komisijos atstovams už tai, kad atvyko ir pasisakė. Baigiame komiteto posėdį. Pirmininkė visiems dėkoja. Dabar sausio 25 dieną, 3 val. po pietų įvyks kitas posėdis. Taigi dabar, jeigu nesate koordinatorius, koordinatorius, prašom išėti iš salės. Dabar vyks koordinatorių posėdis. Ir visiems, kurie e, išeina iš salės, norėčiau dar padėk, kartą padėkoti.